Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre euh, réunion. Mais avant de, de commencer, je voulais. Labai diena, pradėkime posėdį. Prieš mums pradedant tą posėdį noriu pasisveikinti su kolegomis iš Pietų Sudano. Jie šiandien dalyvauja vystimosi komiteto posėdėje, taigi komiteto vardu noriu su jais labai šiltai pasisveikinti. Pirmiausia, patvirtinkime darbo tvarkę. Ar turite pastabų ar prieštaravimų darbo tvarkė? Jeigu ne, darbo tvarkę patvirtiname. Esate gavę sausio 21-22 dienos posėdžio protokolą. Ar turite pastabų dėl to protokolo? Jeigu taip, prašau pranešti, pateikti tas pastabas sekretoriatui iki šio posėdžio pabaigos. Jei pastabų nebus, protokolas bus patvirtintas toks, koks yra. Dokumento tų paketuose jums yra pateiktos vasario 19 dieną vykusio koordinatorių posėdžių, posėdžio rekomendacijos ir sprendimai. Jeigu turite pastabų, prašau pateikti jas iki šiandienos posėdžio pabaigos. Jeigu ne, visa tai bus patvirtinta. Toliau du pranešimai. Pirmiausia, naudodamasi progą, norėčiau pakalbėti apie AIDS ir živ klausimą. Pastaruoju metu besivystančiose šalise buvo pasiekta nemažai pažangos kovojant su živ ir AIDS, tačiau Saharos dikumos pakraščių regionas labiausiai vis dar labai kenčia nuo šios lygos. Tai yra viena pagrindinių gimdyvių mirčių priežasčių. Yra 14,1 milijono vaikų yra netekę abiejų tėvų dėl živ ir AIDS. Kova su živ ir AIDS ir toliau turėtų būti mūsų prioritetas numeris vienas vystimo politikoje. Ir tai turi įeiti į visas mūsų vystimo politikos kryptis. Ir tai yra vienas iš reikalavimų, taip pat siekiant ir gyveninti tūkstantmečio plėtros tikslus. Kol kas dar nežinome, kokios sumos bus skirtos šiai sričiai, kaip jos bus paskirstomos, todėl turime ir toliau daryti spaudimą ir siekti, kad bent 20 procentų mūsų biudžeto būtų skiriama švietimui ir švietimo ir sveikatos klausimais. Taip pat reikia siekti, kad būsimas finansinių mokesčių, sandorių mokestis taip pat būtų e, skiriamas iš jos surinktos lėšos būtų skiriamos sveikatos priežiūrai. Yra organizuojami posėdžiai, ypač skirti živ ir AIDS klausimui. Žinau, kad mes apie tai nuot kalbame, tačiau norėčiau dar kartą akcentuoti kaip rimtai mes vertiname šią sudėtingą padėtį. Taip pat žinome, kad nuo 2007 iki 2010 metų ES indėlis į kovą su šiomis lygomis sumažėjo nuo 8,3 iki 7 procentų. Toks buvo mano pirmasis pranešimas. Antras pranešimas. Labai trumpai pakalbėsiu apie Afganistaną ir korupciją toje šalyje. Praėjusią savaitę antradienį Kabule buvo įsteigtas specialus tribunolas, kuriame bus nagrinėjama Kabulo banko byla. Toje byloje milijonai mokesčių mokėtojų, milijonai dolerių mokesčių mokėtojų pinigų taip pat ir tarptautinės bendruomenės skirtų lėšų buvo išvaistyta, pavokta ir maždaug prieš dešimt dienų ta byla buvo perduota nagrinėti teismui. Teisiami yra maždaug 20, teisiami maždaug 20 asmenų, jiems pateikti kaltinimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo ir pinigų plovimo. Ir tas specialusis tribunolas pripažino tuos asmenys kaltais. Jiems skirtos laisvės atėmimo, penkerių metų laisvės atėmimo bausmės pagal kaltinimą piknaudžiavimas galiomis, bet ne už pinigų plovimą. Taigi aš norėčiau paraginti jūs pasistengti pasiek, siekti, kad tas sprendimas būtų panaikintas. Čia tikrai daug kas yra pastatyta ant kortos. Ir tie kaltinimai dėl piknaudžiavimo galiomis, įgaliojimais neleidžia taikyti priemonių, kurios yra numatytos už pinigų plovimą ir kitus, kitas nusikalstamas veiklas, veikas. Ir Dėl to gali nukentėti mūsų išsikelti tikslai. Tai aš manau labai svarbu, kad ES čia imtųsi veiksmų. Tikrai nenorėčiau, kad dar kartą pasikartotų istorija, kai dinksta 900 milijonų dolerių. Taip pat čia į tą istoriją įsipainiojęs ir Karsajus, buvo išduodamos paskolos, į visą tą procesą įsitraukė ir viceprezidentas. E, tai yra pirmasis e, sprendimas toje byloje, jis yra priimtas dėl to banko valytojų, dėl tam tikrų stebėsenos agentūrų po to teismo proceso atsistatydino Afganistano generalinis prokuroras. Jis pažadėjo siekti, kad ir kiti susiję asmenys stotų prieš teismą. Pone De Kaiser. Ačiū pirmininkė už tokią svarbią informaciją. Aš nesu teisininkė, Jūs kalbate apie tam tikrą teismą, konkretų teismą, bet aš nesu teisininkė, norėčiau paklausti, koks tai teismas, kokiam teismui bus, bus pateiktas apeliacinis skundas ir kas jį nagrinės, pirmininkė. Taip, bus suburtas specialus teismas šiam, šiai bylai, nes buvo uh, pavokta 9 milijardai dolerių. Tokio didelio nusikaltimo, tokio stambaus nusikaltimo dar nėra buvę. Pavyzdžiui, tai beveik BVP dydžio išvaistimas. Nėra aišku, kaip bus svarstomas apeliacinis skundas, kaip tiksliai jis bus pateiktas ir svarstomas apeliacinis teismas prieimė pirmą sprendimą ir nusprendė, kad ta byla turėtų būti um, pateikta paprastam apeliaciniam teismui, tik paskui konstituciniam teismui. Tikimės, kad teismų sistema tiksliau taikys e, įstatymus, negu tai buvo padaryta uh, E, pirmuoju svarstymu. Ar Europos komisija turėtų e, komentarų? Jei ne, tada suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė, norėčiau pranešti komitetui, kad komisija praeitą savaitę patvirtino komunikatą dėl mytybos sistemos pasaulyje. Šito komunikato tikslas yra kovoti su badavimu, su vaikų badavimu, kai vaikai gauna nepakankamai maistinių medžiagų ir kai jų vystimasis nukenčia nuo badavimo. Komunikato pagrindinis tikslas yra e, skatinti didesnį politinį įsipareigojimą kovai su badavimu ir didinti mm, žinių kiekį, sukauptų žinių kiekį šiame srityje. Mes humanitarinės pastangas ir, ir vystimosi pastangas surinksime kartu ir ir humanitarnės pagalbos, ir plėtros komuni... generaliniai direktoratai dirb šioje srityje ir kviesime vyriausybės taip pat atsižvelgti šitą klausimą. Taip pat sakiau, kad komisija politiškai įsipareigojo paremti šalis partnerės, kad būtų sumažintas skaičius vaikų, mažamečių vaikų iki penkerių metų, kurie, yra, e, kurie, kurie badauja. Ir tikimės, kad iš 7 milijardų e, vaikų iki 25 metų bent 10 procentų sumažės badaujančių vaikų. Taigi tokią informaciją norėjau pateikti. Ačiū pirmininkė. Martinez, Pone Martinėsai, gerbama pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui už šį pranešimą. Tai susijęs su mūsų ketvirtojo darbo atvarkės klausimu, bet buvau supratęs galbūt neteisingai, kad jūs, kaip suteikėte žodį komisijos atstovui, e, tikėjotės, kad išgirsime komisijos nuomonę dėl anksčiau svarstytos temos, tai būtent dėl to ką jūs pranešėte. Jūs pranešėte labai svarbų dalyką, būtent kalbėjote apie teismo procesą Afganistane. Ir ponas Gerensas pasisakė. Ir ponė Dekaiser taip pat kalbėjo, aš nepasisakiau, bet tikrai tikrai tikėjausi, kad jūs, kai kreipėtės į komisiją, maninte, kad būtent apie tą teismo procesą Afganistane komisija pasisakys, o ne iš karto perės prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Aišku, labai įdomu tai, ką jie pasakė, bet galbūt komisija visgi galėtų pasisakyti ir tokia svarbia tema, e, kaip e, jūsų aptartoji Afganistano e, tema. Pirmininkė, aš tiesiog naudausi pirmininkės pranešimų laiku ir norėjau pasakyti viską, ką, ką, ką turėjau. O komisija taip pat pasakė tą, ką buvo pasiruošusi savo pranešimams. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tai, kad pasidalino su mumis šią svarbią informaciją. Dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo. Klausimų iš Europos komisijos. Klausimų valanda. Neturime jokių klausimų. Iš karto periname prie septinto klausimo. Nelydimų nepilnamečių padėtis Europos Sąjungoje. Pasikeisime nuomonėmis dėl nuomonės projekto dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES. Ponas Charles Görings yra mūsų pranešėjas šią temą ir dabar duo, suteiksiu jam žodį. Euh, Ačiū. Tai yra nuomonės projektas Paskutiniai statistiniai duomenys šiuo klausimu yra iš 2011 metų. Turime skaičius, kiek paprašyta prieglapšio e, pateikta prieglapšio paraiškų ir kiek nepilnamečių atvyko ES teritoriją, e, kiek jų atvyko vieni arba kiek jų liko vieni po atvykimo, e, kiek jų tampa priekybo žmonėmis aukomis. Tai klausimas aktualus visoms valstybėms narėms. Tačiau visose valstybėse narėse skirtinga padėtis susijusi su paslaugomis teikiamomis tokiems nepilnamečiams. Turime prisiminti Europos žmogaus teisų hartiją Taip pat šiuo atveju būtų taikoma direktyva dėl kovos su priekybos žmonėmis. Vis dėlto trūksta priemonių skirtų apsaugoti specialiai nelidimiems nepilnamečiams. Komisija pasiūlė planą apsaugos nelidimų nepilnamečių 2010-2014 metams. Ir tas veiksmų planas buvo patvirtintas taryboje. Europos parlamentas taip pat nusprendė parengti nuomonę šiuo klausimu. Ir ponia Husbek yra šio pranešimo autorė. Mes džiaugiamės, kad komisija parodė iniciatyvą šiuo klausimu, tačiau apgailėstaujame, kad komisija galbūt imasi daugiau deklaratyvaus negu praktinio požiūrio. Kas mums yra svarbu? Svarbu, kad būtų taikoma vienoda politika visose valstybėse narėse, visose 27 valstybėse narėse. Tai taip pat yra aktualu svarstant imigracijos politiką. Norėčiau išgirsti kolegų nuomonę šio klausimu. Taip pat būtų įdomu, jeigu pasisakytų Europos komisija, ar ji numato konkrečias politikos skriptis skirtas nelydimiems nepilnamečiams. Taip pat įdomu, ką komisija pasisakytų visais šiais klausimais Mums atrodo, kad vienas svarbiausių prioritetų, kalbant apie nelydimus pilnamečius, tai pirmiausia juos surasti, juos identifikuoti ir vėliau padėti jiems arba grįžti į trečiasias šalis, jų kilmės šalis, arba padėti integruotis ES valstybėse narėse. Mes turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, turime pirmiausia išvengti tokios praktikos, kai nelydimi nepilnamečiai atvyksta į ES. Mes taip pat turime galvoti apie visas ES politikos kryptis ir jų nuoseklumą. Politikas sritis imigracijos, vaikų apsaugos srityse. Yra dabar iš naujo persvarstami finansiniai mechanizmai susijęs su migracija ir prieglopšio suteikimu ir manome, kad šiame kontekste yra tinkama kelti ir nelidimų nepilnamečių klausimą. Norėtume, kad būtų taikoma koordinuota sistema ES, kad būtų sustiprintos Frontexo ir Europolo funkcijos ir įtrauktas Europos migracijos tinklas. Ačiū, ponas Svensen. för ett i mitt tycke mycket bra yttrande. Norėčiau padėkoti ponui Gerinsui už puikų pranešimą. E, pateiksiu pakeitimų. Jų pagrindinis tikslas bus patobulinti tekstą, kuris jau ir taip yra tikrai pakankamai neblogai suformuoluotas. Vakar Švedijoje gavome labai svarbę žinę. Panašu, kad per pastaruosius dešimt metų dingo tūkstantis nelydimų nepilnamečių atvykusių į mūsų šalį. Nuo 2012 buvo daugiau negu 300 vaikų dingusių. Švedijoje, šalyje, kur tikrai imigracijos politika yra labai nebloga, per dešimtį metų mūsų šalyje dingo tūkstantis vaikų, nelidimų nepilnamečių kyla klausimas, kur jie dingo. Tai yra tikrai labai didelis skaičius. Kalbant apie migraciją, dažnai yra minima migracija kaip banga, migrantų banga, migrantų srautas. Kalbama apie tai, kad reikia pasidalinti migrantų srauto naštą. E, tai ne tik terminologijos klausimas, mes šitaip e, nuosmeniname tos žmonės, apie kuriuos kalbame. Kalbame taip, lyg tai migracija būtų našta, kurią reikia pasidalinti tarp valstybių narių. O kaip kiekvienas asmeniškai žmogus šiame kontekste, kas yra tas nelegalus migrantas? Žinome, kad žmogaus teisės uh, E, yra absoliutus prioritetas, jos yra virš visų kitų reikalavimų ir, ir teisių. Taigi neturėtumėm jokiame kontekste kalbėti apie žmogų kaip neteisėtą vienokį ar kitokį asmenį. Jo veiksmas gali būti neteisėtas, bet pats asmuo negali būti neteisėtas. Manau, kad pagrindinės teisės ir laisvės turėtų būti nekvestionuojamos. Teisė į gyvenimą laisvėje ir teisingumo erdvėje yra taikoma visiems įvairiausiose deklaracijose ir konvencijose yra patvirtinama iš naujo šitą teisę, tačiau dar labai daug trūksta, kad e, iš tikrųjų visiems pasaulio gyventojams būtų, būtų taikomos tokios teisės ir laisvės. Čia kalbama apie labai konkrečius klausimus, kalbame čia konkrečiai apie vaikus, nepilnamečius, kurie yra nelydimi ir neturi šeimos, kuriai jis pasirūpintų. Dauguma uh, imigrantų vaikų, kurie vieni atvyksta į ES šalį. Jie atvyksta į mūsų šalį todėl, kad neturi kitos perspektyvos, neturi kito pasirinkimo. Pabėgti iš savo šalies dažnai būna jiems vienintelė išeitis. Taip jie atvyksta iki Europos. Ir tai suprasdami turime kurti atitinkamą politiką tokiems asmenėms. Nereikėtų e, migracijos politikos kreipti taip, kad tuos asmenys sugražintumėm į tą e, erdvę, iš kurios jie pabėgo. Reikėtų, kad mūsų migracijos politika būtų tokia, kuri į e, migrantų žiūrėtų ne kaip į tam tikrą skaičių žmonių, bet į kiekvieną individą žmogų su vertybėmis ir sugebėjimais. Kiekvienas migrantas yra asmuo ir mūsų atsakomybė yra suteikti jiems tokią aplinką, kur jie jaustųsi saugus ir galėtų atsiskleisti, nesvarbu, ar jie Europoje praleis daug ar mažai laiko. Žinoma, mes turime sienas, veikia Frontexas, veikia Dublino mm, konvencija, reglamentuojama migracija. Tačiau visi šie įrankiai, jie turi būti išnaudojami optimaliai ir turėtumėm žiūrėti į migrantą ne kaip į naštą, o kaip į asmenį. Ačiū. Ačiū, ponė Svensonai, sako pirmininkė, ponės Kortasas Lastra. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Čelzui už puikų pranešimą, kuriame labai puikiai apibendrinta pagrindinės um, problemos dėl nelydimų mažamečių. Mano šalyje ir kaip ponas Jasinas sakė, jos šalyje. E, tokia situacija kiekvieną savaitę yra išgyvenama ir iš tikrųjų e, labai daug vaikų atvyksta prie mūsų sienų be šeimos, be dokumentų, dauguma lieka gatvėse arba yra įtraukiami į administracinę popierizmo sistemą, iš kurios negali ištrūkti. Reikia labai Labai svarbu, kad valstybė narė e, prisijimtų atsakomybę už nelydimus nepilnamečius. Mes turime ypatingą dėmesį skirti nelydimus nepilnamečiams, ypač mafijų prasme, nes jie, mafija dažnai įtraukia nepilnamečius į savo veiklą. Valstybė narė turi atsižvelgti į, šit, į tokią situaciją. Reikėtų vykdyti ypatingą kontrolę įsivaikinant nepilnamečius. Ir pirmiausia, atsižvelgti į vaiko interesus. Kaip Čarlas pat e, puikiai sakė, labai svarbu, kad mažamečio interesas būtų aukščiau visko. Reikia prašyti, kad valstybės narės atitinkamai skirtų finansinių resursų e, kovojant su priekyba žmonėmis būtent skirti pakankamai finansavimo policijos darbui ir teismų darbui, kad ypatinga dėmes, e, e, dėmesys būtų teikiamas mažamečių apsaugai, jų švietimui ir sveikatos apsaugai. Čia reikia kalbėti ir su kilmės šalimi, ir tranzito šalimi, ir su ta šalimi, kuriuose, kuria, į kurią atvyko. Turėtume kalbėti apie tai ir įvairiausiose tarptautinėse organizacijose ir forumuose. Nes mažamečių jeigu e, nepilnametis yra gražinamas į kilmės šalį, tai reikia daryti tik tai tada, jeigu šeima tam pritarė. Taip pat e, veiksmų plane turėtų būti kalbama ir apie nepilnamečių integraciją prieimimo šalyje, pilną integraciją, taip pat ir e, pilietybės suteikimą net ir iki, iki vaikas sulaukia pilnametystės. Todėl labai svarbu, kad komisija pateikė savo e, veiksmų planą nelydimiems nepilnamečiams. Tačiau šiame plane yra ir trūkumų. Čia nekalbama apie pagrindinių teisių pažeidimą, e, su kuriuo susiduria nelydimi nepilnamečiai. Reikia minimalaus bendro apsaugos lygmens visoje Europos Sąjungoje ir taip pat atitinkamus strategijos priimančioje šalyje. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Toliau žodis komisijai, jeigu norėtumėt pasisakyti. Ponas Jan Saver. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Ir pranešėja parengė tikrai labai įdomų dokumentą, kaip jau šiandien čia buvo sakyta, priežastis, kodėl atvyksta nepilnamečiai yra labai įvairios, galbūt jie bėga nuo e, persiekimų iš konfliktų zonų ar ieško geresnio gyvenimo. Ir iš tikrųjų komisija pasirinko parengti veiksmų planą, nes tai mums leidžia laikytis horizontalaus uh, požiūrio, kaip matėte, veiksmų planas apima kai kurias teisinės iniciatyvas, kurios dabar vykdomos arba bus netrukus vykdomos. Ir plane taip pat yra numatytas bendradarbiavimas tarp įvairių veikėjų veikiančių šioje srityje. Tik užtikrinant bendradarbiavimą galima pasiekti realių pokyčių šioje srityje, sprendžiant tokius klausimus. Rugsėjo mėnesį buvo patvirtinta šio veiksmų plano tarpinė peržiūra. Buvo įvertinti rezultatai ir taip pat pateiktos, pateikta pasiūlymų dėl tolesnių veiksmų. Pavyzdžiui, yra įvertinama bendra Europos prieglopšio sistema, taip pat minima gražinimo direktyva, dėl kurios įgyvendinimo mes teiksime ataskaitą iki metų pabaigos. Šioje direktyvoje yra specialios nuostatos skirtos e, nepil, nelydimiems nepilnamečiams. E, taip pat minime ir kovos su priekybė žmonėmis direktyvą ir jos įgyvendinimą. Taigi tokios iniciatyvos yra gyvendinamos pastaraisiais metais ir mums įdomu įvertinti, kaip šie teisės aktai gyvendinami valstybėse narėse. Tokią peržiūrą svarbu atlikti prieš imantis tolesnių veiksmų ar galvojant apie galimus teisinės sistemos pokyčius. Tai tokie būtų tolesni veiksmai, kuriuos numatome. Ir dar pora praktinių pavyzdžių susijusių su bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, kai kurie klausimai, kuriuos mes tengiamės spręsti, yra gana techniniai. Šeimos mm, suradimas e, ir taip toliau. Uh, Ir kai kuriais atvejais nėra prasmės daryti skirtumo tarp prieglopšių prašytojų ir nelydimų nepilnamečių. Ir, pavyzdžiui, Europos prieglopšių paramos biuras aktyviai dalyvauja šiame bendradarbiavime ir rengia gairias susijusias su šiuo klausimu. Taigi, tai vienas iš pavyzdžių, kaip yra taikomas veiksmų planas ir kaip yra skatinamas galbūt ne visada tradicinis požiūris ir tradicinis mąstymas. Taigi veiksmų planas iš tikrųjų turi papildomos vertės. E, statistiniai duomenys rodo, kad e, iš tikrųjų nelydimų nepilnamečių atvykimas į ES yra labai specifinis reiškinys, kuris ir toliau tęsis po 2014 metų, taigi aš sutinku su jumis, kad ir po 2014 turėtume toliau spręsti šį klausimą. Toliau santykiai su trečiosiomis šalimis. Tai yra labai svarbus aspektas ir komisija tai vardėjo kaip prioritetą politinėme dialoge su trečiosiomis šalimis. Jūs vėlgi minėjote tvarius sprendimus susijusius su nepilnamečių gražinimu. Tokie gražinimo atvejai yra tikrai gana reti, bet dažnai tai būna geriausias sprendimas, nors tai ir nėra paprasta procedūra. Iš tikrųjų, norint gražinti nepilnametį, reikia rasti e, nepilnamečio šeimą trečiojoje šalyje ir čia svarbus bendradarbiavimas su trečiaja šalimi ir tas procesas nėra paprastas. Toliau projektai. Yra nemažai projektų, nemažai konkrečių uh, fondų, tačiau komisija parengė kartu su tarpinė peržiūra ir dokumentą, kuriame apžvelgiami įvairūs įgyvendinami projektai. Projektai skirti reintegracijai trečiojoje šalyje, nepilnamečių gražinimui ir taip toliau. Aš konkrečiai šių projektų neminėsiu, galbūt e, paminėsiu, jog yra bandomųjų projektų, kurie gyvendinami ir paprašius Europos parlamentui. Ir tie, parlam, tie projektai truks dviejus metus ir jį siekiama taikyti naujovišką požiūrį į daugelį problemų sprendimą. Tai yra daug žadantis projektai ir paskelbtas, paskelbti konkursai ir netrukus bus e, tie konkursai mm, baigsis. Toliau dėl nepilnamečių sulaikymo buvo keltas šis klausimas. Iš tikrųjų atsitinka taip, kad e, nepilnamečiai patenka į nusikalstamų grupuočių įtaką ir tuomet e, tiesiog dinksta. Uh, Ir mm, norint spręsti šią problemą, reikia bendradarbiauti ES lygmenių. Ir mm, mes manome, jog reikalingos gairės skirtos mm, vaikų apsaugos tarnybų bendradarbiavimui. Iš tikrųjų, atsižvelgianti tai, kad nebėra sienų tarp ES valstybių narių, tai tokios vaikų apsaugos tarnybos turėtų bendradarbiauti, surandant vaikus. Ačiū, ponas Giorins, jums e, baigiamasis žodis. Je crois que au sein de notre commission, nous sommes pratiquement unanimes à reconnaître. Euh, Taip, šiame komitete mes visi sutarėme, kad reikia daryti tai, ką galime. Komisijos atstovas kalbėjo apie veiksmų planą, bet galbūt mes čia nueiname jau per toli. Galbūt reikėtų tokio reguliavimo, kuris padėtų praktiškai gyvendinti tai, dėl ko sutarėme ir remtis konvencijomis. Aš manau, kad reikia akcentuoti šį dalyką, nes kalbame apie vaikus. Tai yra pačią pažeidžiamiausią visuomenės grupę. Be apsaugos ta grupė gali susidurti su pačiais baisiausiais mūsų visuomenėje pasitaikančiais nusikaltimais. Todėl, manau, reikėtų priimti sprendimą dėl reguliavimo teisinės bazės. Mes, kaip parlamentas, esame politinė institucija, bet kartu esame ir teisėkūros institucija. Taigi turime galvoti ir apie politinius aspektus, apie tai buvo kalbėta mūsų pranešime ponios Grisbek pranešime. Manau, kad šis parlamentas turi labai aiškiai pasakyti, ką turi padaryti komisija. Komisija turi imtis iniciatyvos, kad būtų sukurta ta reguliavimo teisinė bazė. Žinoma, nebandau dabar čia visiems įtikti, tiesiog kalbu apie ketinimus, kuriuos reikia įgyveninti. Ačiū. Pakeitimai. Terminas teikti pakeitimus yra kovo 21 diena vidurdienis, o balsuojama bus balandžio 23 dieną. Nous allons maintenant aborder le point 8 de l'ordre. Dabar periname prie aštunto darbotvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas dėl rekomendacijų tarybai dėl Junktinių tautų Generalinės asamblėjos 68 sesijos. Pranešėjas yra ponas Lysek. Suteiksiu jam žodį, kad jis pristatytų nuomonės projektą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Noriu pasakyti, kad esu susijaudinęs, nes pirmą kartą Dėvė komitete rengiu nuomonę, taigi man tai yra istorinis momentas. Per daug negaiždamas laiko, kadangi jūs esate matę nuomonės tekstą, pasakysiu štai ką. Generalinė asamblėja, apie kurią kalbame, vyks e, šių metų rugsėjo mėnesį. Ten daugiausia bus kalbama apie tvarios plėtros tikslus ir tūkstantmečio plėtros tikslus. Taip pat bus kalbama apie tokius dalykus kaip demokratija, žmogaus teisės, įstatymų viršenybė, migracija ir mm, vystimasis, humanitarinė pagalba, ypač turint galvoje humanitarinių darbuotojų saugumą ir taip pat atsakomybę apsaugoti šią savoką. Aš savo nuomonėje daugiausia dėmesio skiriu keturioms sritims. Visų pirma, tvarios plėtros tikslai ar tvaraus vystimosi tikslai manau, labai svarbu susijęti prieigą prie elektros, vandens, tvarų žemės tvarkymą, gamtinius išteklius, kovą su klimato kaita. Visi šie dalykai yra minimi vystimo politikoje, apie juos yra kalbama. 68 Generalinėje asamblėje ypač reikėtų akcentuoti galimybę apsirūpinti švarių vandenių, taip pat e, užtikrinti patikimas energijos tiekimo paslaugas, kovoti su badu, skatinti investicijas į žemės ūkį besivystančiose šalise. Antra. Po 2000 vystimosi darbo tvarkė po 2015 metų. Aš sutinku su pono Kačmariko pranešimu dėl laikotarpio po 2015 metų. Reikėtų galvoti, į ką reikia sutelkti vystimosi tikslus po 2015 metų. Manau, visų pirma, reikia akcentuoti kovą su skurdu ir neligybė. Tai yra svarbus prioritetai. Toliau žmogaus teisės, dėmesys demokratijai ir atskaitingoms institucijoms. Trečia, dėmesys vystimosi politikos veiksmingumui. Reikia siekti, kad vystimos vystomoji pagalba būtų teikiama veiksmingai. Toliau vystimosi finansavimas. Manau, kad ES laikotarpiu po 2015 metų vystimos reikmėms turėtų numatyti nemažiau kaip 0,7 procentus BVP. Čia reikia pastelgti įvairias priemonės, pavyzdžiui, viešų ir privataus sektoriaus partnerystės, mm, tam tikras dotacijas, kitus veiksmus besivystančiose šalise. Ketvirtas dalykas - taika ir saugumas. Aš savo nuomonėje akcentuoju, kad būtina mm, stiprinti sąsąją tarp humanitarinės pagalbos ir vystimosi darbų ir stiprinti humanitarinės pagalbos ir vystimosi subjektų bendradarbiavimą. Ponas Kortės, ačiū pirmininkė. Bandyčiau pono Andrikės Gerero mintis pagarsinti, nes jis negali dalyvauti su mumis šiame posėdėje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Ir iš tikrųjų labai svarbi šita naujoji sesija, ypatingai e, tūkstančio vystimosi tikslam pritariu pranešėjui, kad dabar jau vystimosi ir skurdo kovos su, skurdo, su skurdu, šitose sritise jau nebegalima pasiekti e, jokio, jokios pažangos, jeigu nesimsime konkrečių priemonių. Kalbant apie tūkstančio plėtros tikslus 2015, e, šita, šitas komitetas per artimuosius metus tikriausiai turės sukurti bendrą, bendrą scenarijų po 2015 metų, bet tam reikėtų e, stipriai įsigilinti į tai, ką iki šiol esame nuveikę ir pirmiausiai įvardinti savo klaidas, kur mes nepakankamai pasistengėme. Taip pat labai svarbu dar kartą aptarti tūkstantmečio tikslų, plėtros tikslus, kad, kad šitame susidarybose dalyvautų kuo daugiau mm, šalių ir pilietinė visuomenė ir parlamentai ir taip toliau, e, tam, kad tas procesas būtų visiems artimesnis. Taip pat yra labai svarbu uh, sukurti finansavimo darbo atvarkę, realistišką darbo atvarkę su naujais tikslais, kuriuos patys išsikelsime. Kitaip, tarptautinė bendruomenė nebus patikima ir greičiausiai piliečių lūkesčiai e, kuriems kova su skurdu yra labai svarbus prioritetas, visgi, visgi piliečiai bus nuvilti. Taigi mes turime labai dėlę atsakomybę ir vėlgi ES turi uh, būti lyderė šiame procese. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Görens, vous avez la parole. Ačiū žodis ponui Görens. Ačiū pirmininkė. Kolega minėjo, kad tai yra jo pirmas pranešimas rengiamas šiame komitete, todėl norėčiau jį pasveikinti puikiai padirbėjus. Uh, Jis sakė, kad yra labai mm, susijaudinęs dirbdamas šį darbą, taigi linkiu jam sėkmės. Mes norime, kad ši generalinė Junktinių tautų asamblėja būtų sėkminga. Ir manau, kad vystimosi komitetas reikšdamas savo nuomonę rodo, kad jo užmojai dideli. Aš manau, kad mes visiems turime būti pavyzdžių, turime būti pavyzdžių ir jungtinėms tautoms, nes ES yra pagrindinė struktūra prisidedanti prie vystimo politikos. Manau, kad turėtume paraginti visus prisimti atsakomybę ir tai turėtų būti išbandymas visiems. Jeigu norime, kad būtų įgyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslai, jeigu norime kažko pasiekti po 2015 metų, žvelgdami į tūkstantmečio vystimo tikslus, turime imtis konkrečių veiksmų, o ne ne, neužsimti tik tuščiamis kalbomis. Reikia rasti priemonių, kaip kovoti su skurdu. Aš manau, kad Europos Sąjunga turi pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis New York'e. Pritariu pranešime padarytoms išvadoms. Manau, kad mūsų komitetas žino, kad e, visas parlamentas jį remia. Tikiuosi, kad ir mūsų komiteto nariai dalyvaus diskusijose New York'e ir galės daryti joms įtaką. Ponas Martinės. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Šitas pranešimas yra tikrai geras dokumentas, išmintingas dokumentas, labai glaustas ir konkretus. Čia praktiškai yra galimų įsipareigojimų sąrašas. Ir juos turės atsižvelgti tas, kas ruoš platesnį pranešimą. Kas sakė mano bičiulis Gerens, nežinau ar kom, Europos komisija, man atrodo, jau jungtinėse tautose nebepasisako. Aš nežinau, kas pasisakys, ar komisaras, ar koks nors atsakingas asmuo, aukštesnis pareigūnas e, kalbės. Bet kuriuo atveju pritariu tam, ką pasakė ponas Gerens. Tikrai turime turėti ambicijų. Suprantu, kad šitas pranešimas kurį parašė ponas Lysek, yra ambicingas ir labai tikslus, konkretus. Tikriausiai aš esu seniausiai dirbantis šioje, šiame komitete, tad norėčiau pasveikinti poną Lysek ir pasakyti, kad mes senai e, naudojame tokį posakį prarasti nekaltybę, bet aš nežinau. Bet e, gal to termino šiandien ir naudosiu, tiesiog jūs pasiekėte tam tikrą statusą. Jūs tapote pranešėju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Jie, komisija atstovė Pedro Andrikė ir ponia Barbara Ačiū. Kolega turėjo čia dalyvauti, bet e, neatvyko. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su išorės veiksmų tarnyba. Taigi dabar, e, kalbėdama komisijos vardu, kalbėsiu tik apie vystimosi aspektus. Manau, kad tie prioritetai, kurie buvo iškelti 67-ojo generalinėje asamblėjoje, tebėra aktualūs, tačiau norėčiau akcentuoti, kad 68-oji generalinė asamblėja bus ypač svarbi, kalbant apie vystimasi. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į diskusijas apie vystimosi darbo atvarkę po 2015 metų, tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūrą ir susijusius veiksmus. Taip pat bus kalbama ir apie Rio plus 20 konferencijos tolesnį darbą. Bus, vyks tvaraus vystimosi forumas. E, jis vyks 68-osios generalinės asamblėjos posėdžio pradžioje. Bus kalbama apie tūkstantmečio vystimosi tikslus ir apie tvaraus vystimosi finansavimą. Uh, Kaip žinote, komisija neseniai patvirtino komunikatą Orus gyvenimas visiems. Tame komunikate siūlomas bendras europinis požiūris į šios klausimus, įtraukiant ir jungtinių tautų procesus, siekiant sukurti bendrą sistemą po 2015 metų. Jūs berots apie tūkstantmečio vystimosi tikslus kalbėsite rytoj ir Galbūt po šios diskusijos jūs galėsite prisidėti prie to darbo, kuris numatomas po 2015 metų. Dėl tvaraus vystimosi galbūt vertėtų įrašyti bendro pobūdžio pastraipą, kuriame, kurioje būtų akcentuojama, kad reikia akcent, integruoti tris tvaraus vystimosi e, dimensijas - ekonominę, aplinkos ir socialinę tai mus padėtų veiksmingiau diskutuoti su jungtinėmis tautomis. Toliau vystimosi finansavimas. Labai svarbu akcentuoti būtinybę taikyti integruotą požiūrį, galvoti apie kitus finansavimo būdus ir apie tolesnius veiksmus po Rio 20. Plus. Mes visiškai pritarėme tam e, išsamiam požiūriui, kad reikia pasitelkti įvairius finansavimo šaltinius - nacionalinį, tarptautinį, privatų, valstybinį, ypač daug dėmesio skiriant e, nacionaliniams ir privatiems finansavimo šaltiniams ir atitinkamai numatant stebėseną ir priežiūrą. Ir galiausiai labai svarbu paminėti tarptautinės migracijos ir vystimosi klausimą, priminti šią temą šių metų spalio mėnesį vyksianti aukšto lygio dialogą. Komisija šiuo metu rengia komunikatą, kurio pavadinimas - kaip pasiekti maksimalų vystimosi poveikį migracijai. Šiuo komunikatu mes prisidėsime prie ES pozicijos formavimo aukšto lygio dialoge Komisija yra įsipareigojusi siekti sėkmingo dialogo, kuris padėtų pagilinti diskusijas apie tarptautinę migraciją ir vystimąsi. Tokios būtų mūsų pastabos. Merci beaucoup. Je redonne la parole à monsieur. Dėkoju. Dabar dar kartą suteiksiu žodį ponui Lysė, kad jis padarytų išvadas. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, kaip vystimosi komitetas mes rengiame šią nuomonę, bet kadangi esu ir Užsienio reikalų komiteto narys, visateisis narys, padarysiu viską, kad ir kolegos iš to komiteto pritartų, kaip galima labiau pritartų mūsų nuomonį. Aš esu dalyvavęs Europos parlamento delegacijoje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje ir nors mes dabar kitoje generalinėje asamblėjoje nedalyvausime kaip visą teisę nariai, bet prisimenu, kad per praėjusią asamblėją vyko daug susitikimų, buvo susitinkama su daugybė svarbių asmenų, įskaitant ir su Junktinių tautų generalinės asamblėjos vadovu. Taigi, manau, kad reikėtų išsiaiškinti, kas iš Europos parlamento vyks į tą asamblėją ir labai svarbu, kad jie paimtų mūsų nuomonę ir perduotų ją e, tiems asmenims, su kuriais susitiks New York'e. Ir taip pat dėkoju visiems už pastabas ir už kolegų malonius žodžius. Ačiū. Noriu priminti, kad Terminas teikti pakeitimus dėl šios nuomonės yra kovo 26 dienos vidurdienis, o balsuojama bus balandžio 23 dieną. Dabar perkime prie 9 punkto. Kalbėsime apie rinkimų stebėjimo misiją Sierra Leonėje. Kolega Richard Howitt buvo pagrindinis stebėtojas, vyriausiasis stebėtojas, tik žodis ponui Howitt. Uh, well, much, President. Ačiū pirmininkė. Galbūt pirmiausia pasakysiu, kad labai džiaugiuosi grįžęs į vystimosi komitetą. Aš devynerius metus dirbau šio komiteto nariu, dabar žinote, esu žmogaus teisų komitete, e, dirbu kitais klausimais, taigi man labai malonu čia grįžti, čia tebe turiu daug draugų. Uh, Tikiuosi, kad kažkada gal grįšiu ilgesniam laikui, jeigu jūs priimsite. Na ir dar man teko garbė būti paskirtų vyriausiųjų rinkimų stebėtojų. Jau dešimt kartų dirbdama šiame parlamente turėjau tokią galimybę, tiksliau turėjau galimybę dalyvauti rinkimų stebėjimo misijose, bet pirmą kartą tapau vyriausiųjų stebėtojų. Tai tikrai didelė garbė ir labai didžiuojusi savo komandą iš ES. 26 valstybių narių, iš viso šimtas žmonių. Uh, Ir noriu pasakyti, kad e, šie žmonės ir jų darbo kokybė buvo aukščiausio lygio. Noriu padėkoti kolegijai Marijai Gabriel ir kitiems Europos parlamento nariams, kurie taip pat dalyvavo stebėjimo misijoje. Taigi dėkoju visiems dalyvavusiems. O pirmiausia, pačiai šaliai, kuri mus pakvietė vykdyti misiją. Sierra Leone yra tokia šalis, kuri yra paskutinėje vietoje pasaulio sveikatos organizacijos lentelėje kur pateikiami sveikatos priežiūros duomenys. Ir iš visų ES stebėtojų 11 turėjo būti evakuoti, nes susirgo šiltinė arba malerija. Taigi mes labai tiesiogiai susidūrėme su šalies skurdu ir tokia kritinė situacija. Aš jau pateikiau ataskaitą uždarime posėdėje parlamento demokratijos paramos ir rinkimų koordinavimo grupėje ir daug e, to, ką ten sakiau, šiandien nekartosiu. Daug kas iš mano galutinės ataskaitos yra paskelbta ir internete. Tačiau šiandien aš e, pasistengsiu apibriežti galutinės išvadas, kurios aktualiausios ES ir Sierra Leonei. Pirmiausia, šie rinkimai vyko iš karto po konflikto. Tai jau tretieji rinkimai po Sierra Leonės krūvino pilietinio karo. Ir ko gero, per šios rinkimus šalis turėjo parodyti, ar ji gali žengti pažangos keliu. Be abejo, ne mums, kaip rinkimų stebėtojų, misijai daryti tokias išvadas dėl šalies pažangos. Tačiau mes padarėme išvadą, kad um, tos, tie rinkimai yra palankus demokratiniam konsolidavimui. Ir tai yra labai svarbus signalas ir pačiai šaliai, ir tarptautiniai bendruomeniai. Ir ta žodis palankus yra labai svarbus, čia esminis žodis, nesakome, kad mm, yra visos galimybės demokratijai vystytis, tačiau galutinis tikslas dar nepasiektas. Ir dar mūsų stebėjimo misijos viena iš dočių buvo e, stebėti, ar nekils smurto atveju. Mm, iš tiesų, Deja buvo smurto incidentų, buvo grobimų, seksualinio smurto, mėtymo akmenimis, padėgymų ir kitų incidentų. Vis dėlto tai buvo daugiau pavienio pobūdžio incidentai, jie buvo kontroliuojami ir galiausiai nebuvo žuvusiųjų. Taigi iš esmės galime daryti, kad rinkimai buvo taikus ir Mes manome, kad padaryta šiuo požiūriu pažangos. Daugelio partijų lyderiai e, laikėsi savo pažadų. Vis dėlto mes turime pripažinti, ir tai sakė mums, mums daugelis yra Leonės gyventojų, kad būtent ES stebėtojų misija suteikė piliečiams e, pasitikėjimo ir padėjo užtikrinti, kad rinkimai vyktų taikiai. Taigi geriausias liudimas, koks yra svarbus ES vaidmuo. Tačiau vis dėlto ataskaitoje konstatuojame, kad buvo ir tam tikrų pažeidimų, tiksliau nebuvo užtikrintos vienodos sąlygos per rinkimus ir tai yra problema, kuriai ES turi, turi skirti dėmesio. Pavyzdžiui, visiškai nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti moterims. Taip pat e, didelė kliūtis šiuose rinkimuose buvo gyventojų neraštingumas. Taip pat būtinos taisyklės susijusios su rinkimų kampanijos finansavimo skaidrumu. Kol kas tokių taisyklių nėra apskritai. Aš bendradarbiavau ir bendravau su valstybių narių ambasadoriais Fritaune, taip pat ES delegacijos kolegomis ten dirbančiais ir stengiamės kartu parengti konkrečias ir praktiškas rekomendacijas. Taigi aš kreipiuosi ir į šį komitetą atsižvelgti į mūsų pateiktas rekomendacijas Visi pripažįsta, kad e, būtinos tokios rekomendacijos ir tolesni veiksmai susiję su rinkimų stebėjimo misija. Ir galbūt Sierra Leone galėtų būti tas pavyzdys, kaip yra įgyvendinami tokie tolesni veiksmai ir rekomendacijos. Dar viena mūsų padaryta išvada, iš tikrųjų buvo padaryta uh, nemažai pažangos lyginant su ankstesniais rinkimais. Ankstesni rinkimai buvo vykdomi jungtinių tautų ir netgi rezultatai buvo paskelbti Britų taryboje Freetownė. E. Šiuo atveju rinkimams vadovavo ir iniciatyvos ėmėsi Sierra Leone. Ir pagrindinis vaidmuo teko Sierra Leonės nacionaliniai rinkimų komisijai. ES stebėtojų vaidmuo be abejo taip pat buvo svarbus, svarbus buvo ir ES skirtas finansavimas, skiriame trečdalį bendrų lėšų. Tačiau dalyvavo ir jungtinės tautos bei gerijos techniniai ekspertai. Taip pat e, pačias balsavimo kabinas teikė Gana, o rinkimų biuleteniai buvo spausdinti Pietų Afrikoje. Taigi dalyvavo ir kitos šalis, ir Afrikos sąjunga. Ir mes nemažai pasimokėme, kaip veiksmingai vykdyti tokius rinkimus. Ir aš tikiuosi, kad mes pasisėmėme tokios patirties, kuri bus aktuali ir rinkimų stebėjimo misijams kitose pasaulio šalyse. Ir Dar kai kurios išvados, kurios svarbios ES šiam komitetui ir tarptautiniai bendruomeniai apskritai. Sierra Leone yra šalis, kur pirmą kartą taikiai perdota civilinė valdžia Afrikoje į pietus nuo Saharos. Tai yra labai svarbu pačiai šaliai ir svarbu, kad būtų toliau išlaikyti uh, taikus procesai ir demokratiniai procesai šioje šalyje, nors yra tam tikrų pavojaus signalų. Šalyje vykstant rinkimams ir toliau pagrindinis skirtumas ir priešprieša buvo tarp skirtingų regionų, tai buvo etniniai skirtumai. Mes taip pat konstatavome, kad nedaug dalyvavo e, partijų, svarbiausios dvi partijos etninėms grupėms dvi svarbiausios atstovaujančios partijos konkuravo. Taip pat e, nebuvo skirta visoms partijoms vienodai laiko ir vietos žiniasklaidoje, taip pat e, nebuvo užtikrintos vienodos finansavimo galimybės. Taigi, manau, kad ES ir toliau turėtų aktyviai bendradarbiauti su šia šalimi. E, tai yra labai svarbu ir Tai itin svarbu, jeigu jungtinės tautos ir toliau mažint savo dalyvavimą šioje šalyje artimiaus, per artimiausius 12 mėnesių. Manau, kad e, mes turėtume toliau skatinti demokratinius procesus šioje šalyje. Tarptautinė bendruomenė tikrai nemažai investavo į Sierra Leone laikotarpių po konfliktų. Tai yra šalis, kuri labai atvira ir mm, labai džiaugiasi tarptautinę paramą. Ir tai šalis, kurią galima vadinti sėkmės pavyzdžiu. Tačiau tikrai nėra jokių garantijų, kad demokratija ir taika šioje šalyje toliau išliks. Ir labai daug diskutuojama dabar apie tai, kaip mažinti mm, tiek į karinių išteklių tiekimą e, Sierra Leonei. Tai yra tokia šalis, kurioje turime labai atsargiai elgtis, mažindami vystomąją pagalbą. Mes turime nepamiršti, kokie yra pagrindiniai tikslai - išsaugoti taiką ir demokratiją. Aš esu tikras, kad šis komitetas suvokia visus kylančius uždavinius ir džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje šiandien. Ačiū. Madame Gabriel. Ačiū, ponė Gabriel, žodis jums. Madame la Présidente, je voudrais. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti rinkimo stebėjimo misijos pirmininko darbą, taip pat ir visą, komi, visą rinkimų komisiją, rinkimų stebėjimo misiją pasveikinti. Norėčiau Jums padėkoti, nes ši misija buvo labai gerai priimta Seralionėje. Reikėtų padėkoti ir Seralionės vyriausybei. Mes visiškai, visiškai pritariu misijos išvadas. Europos parlamento delegaciją mes pastebėjome kai, kurias, kai kurios ypatumus šių rinkimų. Rinkimai buvo taikus, kaip ir misijos pirmininkas paminėjo. Taip pat pastebėjome ir techninius sunkumus, nes vyko trikubas balsavimas. Taip pat pastebėjome, kad Centrinė rinkimų komisija vaidino labai svarbu vaidmenį šioje šalyje. Labai teigiamai nustebino tai, kad visi piliečiai labai aktyviai dalyvavo rinkimuose. Norėčiau priminti, kad maždaug 83 procentai rinkėjų dalyvavo rinkimuose ir mums būtų labai smagu tokius skaičius užfiksuoti renkant Europos parlamentą. Taip pat jaunimas labai aktyviai dalyvavo. Kalbant, dabar pakalbėsime apie tai, ką reikėtų dar patobulinti. Visi pastebėjome, kad reikėtų aiškesnio reglamentavimo, kaip turėtų būti panaudoti ištekliai, valstybiniai ištekliai, nes jie buvo daugiausiai skirti tam tikroms partijoms. Taip pat reikėtų mm, atskirai kalbėti ir apie ekonomikos vystimasi, apie sveikato sistemą. Ir, kaip buvo sakoma, reikia daugiau dėmesio skirti moterų dalyvavimui. Rinkimuose moteris dalyvavo gana neaktyviai, taigi mūsų pastebėjimas būtų, kad reikėtų pirmiausiai skatinti moteris dalyvauti rinkimuose. Manau, ES turi pakankamai priemonių, kad galėtų skatinti vyriausybę, kad daugiau moterų e, būtų svarbiose pareigose. Pritariu komisijos išvadoms. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, daly, kurie dalyvavo rinkimo stebėjimo misijoje. Ponas Kortes Lastri irgi dalyvauja posėdyje. Visi delegacijos nariai labai aktyviai dalyvavo misijoje. Norėčiau padėkoti ir misijos vadovui, kad mes galėjome patirti šitą ypatingą patirtį. Aš jam pritariu, iš tikrųjų ES dar turi labai daug ką nuveikti Sierra Leonėje. E, bet tik tai tada tai bus įmanoma, jeigu prie politinio dialogo prisidės ir ekonominės priemonės. Pone De Kaiser, ačiū pirmininkė. Labai įdėmiai klausiau abiejų misijų vadovų pasisakymą ir Europos Sąjungos ir Europos parlamento, Europos komisijos misijų e, vadovus Sierra Leonės rinkimuose. Norėčiau kreiptis į Mariją ir Richardą ir užduoti klausimą. Kaip reikėtų toliau stebėti šią šalį? Jau daugybę metų ir ankstesnėje kadencijoje Aš visą laiką kalbėdavau, bandydavau atkreipti dėmesį į tai, kaip yra stebima viena ar kita šalis. Į rinkimus nuvažiuojame, o paskui paliekame juos e, savo valiai. Ir taip e, visada vyksta. Ir šiandien mes kalbėjome apie Pietų Sudaną. Kaip tik tai dinksta ta šalis iš mūsų regėjimo rato, mes pradame elgtis blogiau netgi negu kai, kurie, kai kuri žiniasklaida. Kai tik tai dinksta svarbiausia, kai tik baigėsi svarbiausi įvykiai, tą šalį pamiršta. Manau, kad reikia, mes turėtumėm stebėti tą šalį, užmėgsti politinį dialogą ar kitų priemonių imtis. Tai toks būtų mano bendro pobūdžio klausimas. Kita vertus, Richardas kalba apie labai trapę demokratiją, demokratiją, kuri kūrėsi po labai rimto konflikto. Ir mm, kalbėjau aš pati apie konkrečius veiksmus, todėl klausiu ir vieno ir kito pirmininko konkrečiai. Kaip manote, kuo Sierra Leone skiriasi nuo kitų regiono šalių, kuo jinai yra specifiška. Nes mes galime kaip deputatai važiuoti, dalyvauti debatuose, bet aš iki šiol, nors gilinuosi, nesuprantu, kuo Seralionė skiriasi nuo aplinkinių šalių. Ponas Kortas Lastra, ponui Hautui ir, ir parlamento delegacijos pirmininkiai, leisiu atsakyti į Veronik klausimą ir aš paskui gal irgi pakomentuoti. Bet pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Havitą, jis tikrai nuveikė puikų darbą, mes turėtumėm didžiuotis ES atliktų darbų, iš tikrųjų padirbėjo labai puikiai, labai sudėtingose situacijose tokioje šalyje e, kur tikrai nebuvo aišku, ar pavyks rinkimai, ar bus e, daugum, ar susirinks dauguma, e, kaip bus priimti tie rezultatai. Taigi, norėčiau pirmiausia pakalbėti apie moterų dalyvavimą. Visi pastebėjome, kad iš tikrųjų reikėtų paskatinti moteris dalyvauti rinkimuose. Antra, mes fri, po Fritauno apylinkės daug važinėjome ir reikėtų pasakyti, kad ten vyko labai daug spaudos konferencijų bet svarbiausia spaudos konferencija, Richardai, reikėtų pasakyti tikrai, kad tai buvo ES rinkimų, misijo, rinkimų stebėjimo misijos konferencija. Ir iš tikrųjų tai labai daug ką pasako apie situaciją toje šalyje ir apie tai, kaip mes esame įsipareigoję e, su šia, dirbti su šia šalimi. Buvo kitų spaudos konferencijų, kitų organizacijų, bet mūsų konferencija buvo pati įtakingiausia. Taip pat mes bendradarbiavome su Centrinė rinkimų komisija, buvom susitikę ir su svarbiausiais kandidatais, dalyvavome ir naktinėme balsų skaičiavime kai kuriuose rinkimų apygardose. Ir iš tikrųjų kaip jūs sakote, reikia toliau stebėti šią šalį. Tai yra viena neturtingiausių, skurdžiausių šalių pasaulyje. Reikia nenutraukti darbo, reikia nenutraukti to įsipareigojimo, gal netgi padidinti įsipareigojimą. Tiesiog dar kartą pasveikinsiu abu pirmininkus ir Čerdą Havatą, nes jisai nuveikė labai puikų darbą ir jo rezultatų štai turime. Ir taip pat Europos parlamento pirmininkė, norėčiau padėkoti už darbą, nes mes per labai trumpą laiką susitikome ir su žurnalistais, su kandidatais, su pilietinė visuomenė, su daugybė žmonių. Ištisai be atodusio dirbome ir susitikinėjome, bendravome. Matėme, kad buvo problemų, bet turint galvoje, kad ta šalis, ką tik tai išbrido iš visos konflikto, iš tikrųjų rinkimai vyko gana normaliai. Merci beaucoup, monsieur Görens, vous avez la parole. Ačiū, ponė Görensai, žodis jums. Euh, Ačiū. Norėčiau prisėti prie to, ką sakė Veronik de Kaiser dėl šalies tolimesnio stebėjimo. Mes dalyvaujame rinkimų stebėjime, o paskui tarp rinkimų jau ten nebesilankome. Išrenkame parlamentą, kad kurtų įstatymus, kad galėtų juos įgyvendinti, kad turėtų tam tikrus įgaliojimus. Reikia stebėti, kaip toliau vyksta tie procesai. Kaip jau anksčiau sakiau, išrinktas parlamentas turi teisę priimti priimti sprendimus e, finansiniais klausimais, bet e, vystimosi plėtros klausimais e, negalime daug priimti, neturime didelio manevr, didelės manevrų laisvės, tai reikėtų kažkaip keisti tą situaciją. Manau, kad mes surinkame labai daug informacijos, kaip vyko, pavyzdžiui, rinkiminė kampanija, ar buvo galima kryptis į žiniasklaidą, kaip elgėsi tos partijos, kurios dalyvauja rinkiminiai kampanijoje, ar su jomis buvo elgiamasi vienodai iš žiniasklaidos pusės, ar kaip nors reglamentuojama prieiga prie žiniasklaidos priemonių, ar sumažinama prieiga kai kurioms partijoms prie žiniasklaidos priemonių. Žiniasklaidos priemonių. Taigi, tokie klausimai kyla atlikus tokią stebėseną. kaip tame būtų iš tikrųjų šitas darbas, buvo, buvo padarytas puikus darbas ir norėčiau padėkoti ponui Hauetui. Pirmininkė, dabar suteiksiu žodį išos veiksmų tarybai, tarnybai. Džan Markos Koba atstovauja. Euh, Ačiū pirmininkė. Nekartosiu to, ką jau sakė ponas Howitt. Europos išorės veiksmų tarnyba visiškai pritarė tam, ką sakė ponas Howitt, pritarė ir tiems pranešimams, ataskaitoms, kurie buvo parengti. Rinkimų stebėsienos misija labai vertino ne tik tarptautiniai veikėjai, bet ir nacionaliniai Sieralionės veikėjai. Ta misija padidino viso proceso patikimumą, stabilizavo situaciją, taigi realiai prisidėjome prie to, kad rinkimų metu vyrautų ramybė jei pasiektas rezultatas teigiamas, bet kaip pasakyta, pranešime buvo tam tikrų problemų. Dėl nevienodų sąlygų, jas būtų galima apibendinti kaip nevienodų sąlygų sudarimas. Buvo kalbama apie tolesnius veiksmus. Galiu Jūs patikinti, kad tų tolesnių veiksmų bus imtasi, jų imsis ir komisija, ir Europos išorės veiksmų tarnyba, plėtodamos politinį dialogą. Tas politinis dialogas jau yra, jau vyksta, jis jau yra numatytas įvairiuose susitikimuose, kurie vyksta tarp ES ir Sierra Leonės. Ir ir tai bus išveikęs taškas formuojant 11 ekonomikos vystimo fondą. Visą tai bus aptarta su tarptautiniais veikėjais tiek. Norėjau pasakirti, pasakyti išorės veiksmų tarnybos vardu. Ačiū. Dabar dar kartą suteiksiu žodį ponui Howitt, kad jis padarytų išvadas. Ir dar kartą norim jums padėkoti už darbą. Ačiū, pirmininkė. Marija ką tik, kaip tik at, atėjo į salę, kai aš jau buvau pradėjęs kalbėti, taigi norėčiau dar kartą jai padėkoti. Buvome puikiai komanda, buvo labai malonu su jumis dirbti ir tikiuosi, kad ateityje turėsime dar galimybių dirbti. Jūs sakėte, kad reikia primiktinai reikalauti, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų. Aš tai girdėdamas labai džiaugiuosi, manau, kad šis komitetas kaip tik gali to reikalauti ir esu dėkingas už galimybę čia pasisakyti. Mes, kaip parlamentas, turime galimybę imtis veiksmų, taigi labai ačiū kolegiai už jos žodžius. Dėl Veronik klausimų. Savo ataskaitoje aš pateikiau pavyzdžių apie tai, kokie buvo labai aiškus to proceso trūkumai. Aš dabar visko nekartosiu. Pakalbėsiu apie priemonės, kaip galima būtų tos trūkumus pašalinti. Visų pirma, tai konstitucijos pakeitimai. Akivaizdu, kad šioje šalyje reikia konstitucijos pakeitimų ir labai džiaugiuosi, kad prezidentas po rinkimų pasakė, kad yra įsipareigojęs tai daryti ir dar tam turi dviejus metus iki kitų rinkimų. Žinoma, yra įvairių techninių dalykų, jų išsamei nepristatinėsiu, pateiksiu tik vieną pavyzdį. Šių rinkimų puikiai sėkmės istorija tai buvo biometrinis registras. Biometrinis rinkėjų registras. Anks... Per ankstesnius rinkimus buvo labai daug pranešimų apie pažeidimus. Žinoma, dabar visiš abejonės dėl proceso teisingumo, sažiningumo visiškai neišnyko, tačiau Ta biometrinė sistema buvo puikus pavyzdys, kaip tas procesas pasikeitė. Bet žinoma, tos sistemos sėkmė priklausys nuo to, kaip ji bus prižiūrima ir išlaikoma ateityje. Kitas dalykas - partijų vystimasis. Demokratijai reikia partijų, to nereikia čia aiškinti, tačiau pastebėjau, kad Europos politiniai fondai atstovaujantis mūsų partijoms taip pat dalyvavo. E, jie galbūt daug aktyviau veikia e, vidurio rytų Europoje, Azijoje ir netaip aktyviai Afrikoje. Taigi galbūt reikėtų paraginti Europos fondus bendradarbiauti su partijomis, kad Sierra Leonėje vyktų reali partijų konkurencija. Galbūt čia būtų galima pateikti ir tam tikrų finansinių paskatų, tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Veronik taip pat klausė, kuo ši šalis skiriasi nuo kitų. Gana sunku atsakyti į šį klausimą, bet bent jau pamėginsiu. Galiu pasakyti, kad toje šalyje vyksta partijų konkurencija, taip pat ir vyrauja atvirumas. Mes tikrai šiltai buvome sutikti. Ta šalis norėjo, kad mes ten būtume. Šis komitetas daug kalba apie donorų veiksmų koordinavimą. Tai darys ir ateityje. Ši šalis yra ta šalis, kurioje per jungtinių tautų donorų programą donorų veiksmai yra puikiai koordinuojami ir demokratija įsitvirtina toje šalyje. Todėl labai svarbu, kad mes ir toliau tą demokratiją skatintume. Rikardo, labai džiaugiuosi, kad jūs taip pat su mumis dirbote. Ačiū ir už jūsų šiandieninius žodžius. Jūs minėjote stebėtojų grupės. Labai teisingai apie jas pasisakėte. Kalbant apie Akovas ir Afrikos sąjungą, manau, kad ateityje galėtume nuveikti daug daugiau. Mes toje šalyje lankėmės likus e, trims mėnesiams iki rinkimų, o Afrikos stebėtojai atvyksta paskutinę minutę. Žinoma, nenoriu čia nieko kritikuoti. Afrikos šalis pasirenka garsius politikus, neseniai atsistatydinusius politikus, kurie turi svarbų statusą, tačiau jie atvyksta paskutinę minutę. O manau, mes turėtume su jais ryšių užmėgsti kaip galima anksčiau. Ir aš kaip vyriausiasis stebėtojas bandžiau užmėgsti ryšių su jais prieš jiems atvykstant į tą šalį. Aš galiu pasakyti, kad didžiuojuosi tuo, ką šiuo atveju nuveikė ES ir taip pat dėkoju Rikardui už jo žodžius. Pono Gerens, ačiū už pasisakymą, ačiū už pastabas dėl 11 euro ekonomikos vystimo fondo. Taip, reikia, kad mūsų įsipareigojimai virstų konkrečiamis sumomis, konkrečiose programuose. Šiuo metu pasiūlymai guli ant, pono, ant komisijos nario Pybalks stalo. Taip pat apie tai bus kalbama ir komitete sieksime, kad mūsų geri ketinimai virstų praktiniais darbais. Dėl kampanijų toje šalyje kampanijos rengiamos e, suburiant didelius susitikimus, groja muzika, vartojamas alkoholis, kai kuriais atvejais ir narkotikai. Ir būtent taip partijos siekia pritraukti rėmėjų. Buvo akivaizdu, kad kai kurie e, kampanijos renginiai buvo organizuoti geriau, geriau finansuoti. Dėl žiniasklaidos. Šios šalies raštingumo lygis yra labai žemas ir laikrašiai leidžiami tik sostinėje, jų galima įsigyti tik sostinėje, Fritaunėje, juos skaito turbūt apie porą tūkstančių žmonių, taigi šioje srityje dar reikia labai daug ką nuveikti ir aš manau, kad um, e, tikslus dėl teisingo įvykio atspindėjimo reikėtų formuluoti labai mandagiai. transliuotojams tenka daug svarbesnis vaidmuo visoje šalyje. Buvo tam tikrų ginčių tarp mūsų tarnybų ir jų. Buvo prieštaravimų mūsų išvadoms. Ir labai svarbu tai, kad mes jau užsiminėme apie tolesnius veiksmus. Pavyzdžiui, BBC žiniasklaidos fondas kitos e, žiniasklaidos organizacijos taip pat ketina imtis veiksmų. Taip pat dar vienam kolegai e, iš išorės veiksmų tarnybos noriu pasakyti, kad būčiau nustebęs, jeigu, nebūtų pritaręs, jeigu jis nebūtų pritaręs mano analizai. Taip pat norėčiau pagirti jo kolegas, e, kurie dirb, Europą ir remia rinkimų stebėsenos misijas čia Briuselėje. Taip pat buvo pasakyta labai svarbi pastaba apie politinį dialogą ir paramą jams. Iš esmės, toje šalyje veikia pora politinių partijų. Ta šalis yra išgyvenusi pilietinį karą ir dėl to yra, vyrauja didelis nepasitikėjimas ir yra sunku sukurti bent minimalų pasitikėjimo lygį tarp vyriausybės ir opozicijos. Reikia kurti tą pasitikėjimą, čia reikia tam tikrų mechanizmų ir sistemų ir tai galėtų būti mūsų tolimesnių veiksmų dalis. Veronik taip pat manęs klausė apie demokratijos trapumą. Manau, kad būtent dabar demokratija tik pradeda įsitvirtinti. Ir turiu pasakyti, kad po rinkimų opozicija vienu metu prieštaravo rinkimų rezultatams, taip pat prašė audito ir grasino boikotuoti parlamentą. Tačiau dėrybų metu tik vyko dėrybos tarp opozicijos ir vyriausybės, mes taip pat teikėme savo paramą ir tuos nesutarimus pavyko įveikti. Tai yra sveikintinas dalykas. Bet kad toliau vyktų bendradarbiavimas, yra reikalinga parama. Mes taip pat buvome susitikę su vienu partijos vadovų, nenoriu jo įvardinti, jis pasakė, kad šalyje yra 19 tūkstančių policininkų. Aš pats kalnuose turiu 60 tūkstančių rėmėjų. Jeigu nelaimėsiu rinkimų, pasikviesiu to žmonės. Tada jis pradėjo kalbėti apie vyriausybę ir sakė, kad neketinu tų asmenų siūsti į tarptautinį baudžiamą į teismą, nes pats noriu juos pakarti. Ir tada aš tiesiog pažiūrėjau tam žmogui į akis ir pasakiau, kad ES nepritarė mirties bausmiai. Manau, kad mano tokia reakcija buvo geriausia, kokia galėjo būti tuo metu. E, tie visi jo grasinimai, kaip vėliau paaiškėjo, buvo visiškai tušti. Jo partija nesusilaukė paramos. Ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kai tie grasinimai dėl demokratijos trapumo nepasitvirtino, bet visa tai padėjo susidaryti įspūdį, kaip viskas vyksta tokiuose šalise kaip Sierra Leone. Bent jau aš susidariau tą įspūdį ir manau, kad labai svarbu suprasti tą situaciją ir vadovaujantis tuo supratimu dirbti toje šalyje. Tai yra graži šalis, kuris mus labai šiltai sutiko. Ačiū. Ačiū, panas Ovitai, už tai, kad pasidalijote patirtimi ir informaciją apie Sierra Leone. Dabar periname prie dešimto mūsų darbo tvarkės punkto ir socialinės apsaugos sistemos besivystančiose šalise. Dabar išklausysime pristatymo, mm, tos ataskaitos, kurią mes paprašėme parengti ir kurią parengė ekologijos institutas dėl socialinių modelių besivystančiose šalyse. Pone Frančiska Pasalė atliko šį darbą, parengė ataskaitą, taigi dabar žodis jai. Prašom, ponė Lastagliai. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti. Norėčiau pristatyti pagrindinės išvadas ataskaitoje, kurią užsakė Europos parlamentas. Socialinės apsaugos sistemų tinkamumas besivystančiose šalyse. Man buvo pateiktas toks planas, kuriuo aš ir čia vadovausiuosi. Pirmiausia, socialinės apsaugos priemonės Vėliau socialinė apsauga ir lygios galimybės mažiausiai išsivyščiusiose šalyse. Kitas aspektas - socialinio draudimo sistemos, privataus sektoriaus vaidmuo, tarptautinės pastangos užtikrinti socialinę apsaugą ir galimas vaidmuo, kuris tenka Europos sąjungos bendradarbiavimo veiklai. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad daugiausia dėmesio ataskaitoje yra skirta socialinės apsaugos sistemoms ir lygoms galimybėms. Tačiau taip pat aktualu, aktualus pajamų namų ūkių pajamų aspektui, būtent tie sunkumai, su kuriais susigūturia namų ūkiai užsitikrindami pajamas ir ypač tie dalykai, kurie aktualūs mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Svarbus skurdo mažinimo tikslai. Ir dar noriu pabrėžti, kad skurdo mažinimas ir Neligių galimybių mažinimas yra du skirtingi klausimai, jie galbūt susiję, tačiau nėra tapatus. Ir dar svarbu, kalbant apie šį kontekstą, kalbėti apie socialinės pagalbos sistemas ir socialinio draudimo sistemas. Socialinės pagalbos sistemos dažniausiai remiasi mokesčių sistemomis ir čia daugiausia kalbame apie pažeidžiamiausias visuomenės grupės. Socialinis draudimas yra paremtas socialinėmis įmokomis pavienių asmenų ir darbdavių ir galiausiai socialinių išmokų garantijomis. Pirmiausia, koks yra vienas svarbus aspektas būtent nėra konkretaus socialinės apsaugos apibrėžimo ir tai apsunkina diskusijas šią temą. Labai dažnai ta apibrieštis ar socialinė apsauga suprantama kaip kažkoks minimalus, um, minimali socialinė apsauga minimalios garantijos. Kita vertus, kartais socialinė apsauga suprantama ne vien kaip tikslinis įsikišimas kritiniais atvejais, bet e, kalbama apskritai apie piliečių gerovę. Tai toks trumpas kontekstas nemažai priemonių, kurias galima taikyti, užtikrinant socialinę apsaugą. Čia išvardėmos keletas jų. Grinųjų pinigų pervedimas, pagalba natūra, mokesčių, mokestinės priemonės, taip pat e, atitinkamos darbų programos. Tai yra tokios pagrindinės programos, pagrindinės priemonės, bet yra ir tam tikros tų programų uh, PA kategorijas. Pavyzdžiui, kalbant apie grinųjų pinigų pervedimą, visada su tuo susijusios tam tikros griežtos sąlygos ir taisyklės. Ir dėja, labai dažnai aptariant šios klausimus, yra renkamasi tarp šių programų, kalbama apie tai, kurios jų yra tinkamiausios ar optimaliausios. Tačiau mūsų nuomonė programos konkrečios pasirinkimas priklauso nuo konkrečių užsibrieštų tikslų ir nuo konteksto, kuriame tos programos ir politikos kryptys yra įgyvendinamos. Kokios yra priežastis, kodėl nėra užtikrinama pakankamai socialinė apsauga besivystančiose šalise. Priežastis yra pagrindinės kelios. Pirmiausia, finansavimo trūkumas. Antra priežastis politikos apibrėžimas ir įgyvendinimas ir galiausiai politinės ekonomikos priežastis. Kalbant apie finansavimo lygius, kaip ir įsivaizduojate ir kaip ir puikiai žinome, finansavimo lygis yra žymiai mažesnis nei turtingesnėse šalise ar labiau išsivyšiusiose šalise. Ir tais mažais finansavimo lygiais paaiškinamas ir palyginti nedidelis realus poveikis besivystančiose šalise. Iš tikrųjų, vienose valstybėse narėse rezultatai geresni negu kitose. Ir dar aktualu kalbėti ne vien apie bendrą finansavimo lygį, bet ir apie tai, iš kur yra gaunamos finansavimo lėšos ir koks jų derinys yra naudojamas kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp e, besivystančių ir išsivyšiusių e, šalių. Labai daug e, lėšų besivystančiose šalise yra iš pačių namų ūkių ir taip pat iš išorinės pagalbos lėšų. Ir tai be abejo turi tam tikras pasiekmes, apie kurias kalbėsiu vėliau, dabar galbūt trumpai mm, Tokios e, pajamos yra susijusios su didžiuliais suvaržymais namų ūkiams pirmiausia. Taip pat, jeigu e, didelis vaidmuo teikia, teikiamas e, donorų programoms, tai svarbu užtikrinti tų programų įgyvendinimo testinumą. Dėl Ar kalbant apie socialinės apsaugos sistemų pačią struktūrą, be abejo, yra labai daug įvairių reikalavimų ir gali atsitikti taip, kad tos socialinės apsaugos programos bus skirtos labai siaurai visuomenės daliai. Tony Atkinsas e, parengė labai išsame studiją, kur aptariama, kam yra skirtos socialinės apsaugos sistemos ir kas gali jomis pasinaudoti. Kalbant apie socialinio draudimo sistemas, e, svarbus tokių sistemų požiūris yra tas, kad tos sistemos yra iš esmės neformalios, Jeigu įsivyšiusiose šalise labai daug dirbančiųjų apima socialinės draudimo sistemos, tai besivystančiose šalise yra toli gražu ne taip. Labai dažnai neformalus sektorius nepatenka į socialinio draugimo, draudimo sistemas ir ypač skurdžiau gyvenantis asmenys taip pat nepatenka į socialinės, socialinio draudimo sistemas. Ir galiausiai visi aspektai susiję su politinė ekonomika. Kodėl ne visiems gyventojams yra taikoma socialinė apsauga būtent dėl to, kad nėra sutarčių sistemos besivystančiose šalise, nėra aišku, kurios grupės yra pažeidžiamos, kokia socialinės apsaugos forma yra reikalinga, kokia turėtų būti užtikrinta toms pažeidžiamoms grupėms. Pastaraisiais metais iš esmės matome, kad socialinės apsaugos apriepti šiek tiek prasiplėtė, ypač dėl to, kad e, atsirado pirminės sutartys socialinės apsaugos srityje ir Taip pavyko įtraukti kai kurias grupės, kurios paprastai nepatenka į socialinės apsaugos apripti. Dar svarbi pati politikos krypčių struktūra ir formuluotė. Kuo siauriau formuluojamos politikos kryptis ir socialinės apsaugos, uh, E, sistemos, tuo mažiau, to mažesnė gyventojų daliai be abejo užtikrinama socialinė apsauga. Kalbant apie socialinį draudimą, o mūsų tikslas ir buvo išnagrinėti, kokios yra kliūtis susijusios su socialiniu draudimu ir kaip galima būtų jas pašalinti. Yra daug priežasčių, kodėl socialinis draudimas sunkiai prigyja ir vystosi besivystančiose šalise. Mes, kaip jau sakiau, besivystančiose šalise nedidelė dalis e, tenka formaliai ekonomikai. Taigi tai viena kliūtis. Taip pat e, yra specifiniai rizikos tipai. Be to yra papildomų sąnaudų susijusių su skurdžiausiai gyvenančių asmenų draudimu. Ir galiausiai yra klausimas susijęs su pačių skurdžiai gyvenančių asmenų žiniomis, susijusiu su tuo, kokios yra jų teisės ir kuo jie gali pasinaudoti. Na ir mes savo studijoje pateikėme trumpai galimus sprendimus. Pirmiausia, reikėtų geriau informuoti asmenys dirbančius neformalioje ekonomikoje ar šešėlinėje ekonomikoje, taip pat skatinti švietimą, švietimo galimybės, galimybės apskritai Taip pat turi būti sudarytos galimybės įtraukti tokius darbuotojus, kurie pasitraukia iš formalaus sektoriaus. Svarbu užtikrinti, kad jie toliau liktų socialinio draudimo sistemoje. Taip pat mm, manome, kad ir privatų sektorių reikėtų įtraukti į socialinio draudimo sistemą. Ir pirmiausia, reikia suvokti, kad yra daug skirtingų veikėjų. Be vyriausybinio sektoriaus, privataus sektoriaus ir pelno nesiekiančių organizacijų yra ir kitų veikėjų, kurie turėtų būti įtraukti. Pavyzdžiui, yra ir skirtingi valdymo lygmenys, skirtingi vyriausybės lygmenys, skirtingi uh, mišrus organizacijų tipai. Taigi svarbu atskirti ir suvokti skirtingas e, sistemas, taip pat ir skirtingas socialinės apsaugos sistemų funkcijas, tokias kaip, e, pavyzdžiui, stebėsenos vykdymas ar konkrečios pagalbos teikimas. Taigi, svarbu gilintis į skirtingus e, socialinio draudimo poreikius ir dar kodėl reikėtų įtraukti privatų sektorių. Pagrindiniai argumentai yra susiję su tuo, kad e, iš tikrųjų privatizavimas e, padeda didinti veiksmingumą, taip pat padeda didinti socialinio draudimo lankstumą ir užtikrina didesnį pasirinkimą. Ir yra konkrečių pavyzdžių, bent jau e BPO kontekste, kad privatizavimas padeda pasiekti tokių tikslų. Tačiau be abejo reikia galvoti ir apie lygias galimybės, kalbant apie privataus sektoriaus įtraukimą. Dabar konkretus pavyzdžiai. Matome labai įdomių atvejų ir pavyzdžių, kai įvairių pelno ir nepelno siekiančių organizacijų įtraukimas padėjo pasiekti tam tikras gyventojų grupės, kurios anksčiau nepateko į formalų socialinį draudimą. Ir pavyzdžiui, bendrijos draud, bendruomenių draudimo sistemos labai mm, dažnai taikomos daugelė besivystančių šalių. Tai tokios sistemos, kurios yra kurios veikia bendruomenės lygmenių. E, bendruomenės nariai moka lėšas į tam tikrą fondą ir bendruomenė sprendžia, kaip tos fondo lėšos yra valdomos. Tai yra tokia bendruomenės, aktyvios bendruomenės schema. Senegale, Indijoje, kitose šalise taip pat matome tokių pavyzdžių ar įrodymų, kad tokios bendruomenės veikimu paremtos schemos padeda įtraukti tokius gyventojus, tokius asmenys, kurie anksčiau nepateko jokias draudimo sistemas. Taigi yra konkrečių rezultatų. Taip pat mes matome akivaizdžių pavyzdžių, kad patys skurdžiausi, skurdžiausi iš skurdžiausių gyventojai ir toliau nepatenka į socialinio draudimo sistemas. Ir taip yra galbūt dėl to, kad e, tokių gyventojų grupės apskritai negali sauliaisti jokių įmokų į draudimo sistemas. Kitos priežastys yra susijusios su tuo, kad tie gyventojai gyvena kažkokiose konkrečiose vietovėse, kurios negali dalyvauti tokiuose draudimo sistemose. Taigi visa turima informacija rodo, koks yra svarbus vyriausybėms tenkantis vaidmuo, nes net ir tokiais atvejais, kai yra galimybė nepelno siekiančioms organizacijoms ir kitoms organizacijoms plėsti socialinio draudimo sistemas, vis tiek vyriausybės turėtų imtis aktyvaus vaidmens ir užtikrinti socialinį draudimą patiems skurdžiausiams gyventojams, pavyzdžiui, teikiant subsidijams skurdžiausiems namų ūkiams, kurie negali mokėti socialinių įmokų. Taip pat vyriausybė turi užtikrinti, kad būtų užtikrintos atitinkamos paslaugos visoje šalies teritorijoje ir kad tos paslaugos būtų uh, pakankamos kokybės ir prieinamos visiems gyventojams. Ir galiausiai paskutinės mūsų informacijos ir mūsų ataskaitos dalis, kokie pastarėjai pokyčiai tarptautiniu mastu ir pastangos skatinant socialinę apsaugą ir koordinuojant socialinės apsaugos iniciatyvų įgyvendinimą. Žinote, E, ko gero apie Tarptautinės darbo organizacijos iniciatyvą, kuriai pritarė e, didysis dvidešimtukas ir kitos organizacijos, jungtinių tautų agentūros, pasaulio bankas. Visos šios organizacijos bendradarbiauja su Tarptautinė darbo organizacija, skatinant socialinių sistemų plėtrą besivystančiose šalise. Be abejo, yra ir naujas, naujų socialinių sistemų poreikis po finansinės krizės ir svarbu galvoti apie ateitį ir ateityje ar kilus ateityje galimoms krizėms užtikrinti socialinę apsaugą. ES bendradarbiavimas vystimosi srityje, paskutinis aspektas. ES iš tikrųjų atlieka labai svarbų vaidmenį, turi unikalų vaidmenį šio, šioje, šiuo požiūriu Europos Sąjunga iš tikrųjų turi galimybės ir atsakomybę skatinti socialinę apsaugą besivystančiose šalise. Ir mes savo analizėje minime tokius aspektus kaip tiesioginė parama vyriausybėms formuojant politiką ir konkrečias programas, taip pat dalymosi žiniomis ir patirtimi, skatinimas bei stebėsena. Ir mes teikiame konkrečius pavyzdžius. Pirmiausia, kliūtis, kliūtis socialinės apsaugos sistemose. Aš apie jas jau kalbėjau anksčiau. Taip pat mes numatome tam tikras konkrečias paramos teikimo sritis, kuriuose ES galėtų imtis veiksmų. Ačiū. Merci beaucoup, Madame de Kaiser, vous avez la parole. Dėkuojam, pane de Kaiser, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir viešniai už pristatymą. Iš tiesų kalbame apie labai kalbame labai svarbia tema socialinė apsaugos sistemos besisinčiuose šalyse. Aš labai didžiai klausiau pristatymą, bet vis tiek e, likau pasimetus ir ne viskas supratau. Šiame komitete paruošėme e, pranešimą, aš buvau pranešėja ir prisidėjo dauguma kolegų ruošiant pranešimą labai panašią temą. Ir puikiai prisimenu, tuomet tikrai E, vyko labai aktyvios diskusijos. Pirmiausiai buvo kalbama apie tai, kad šiame pranešime, kad beveik ne viena besistanti šalis neturi vyriausybės, kuri galėtų užtikrinti socialinę apsaugą ir sveikatos apsaugą, remdamėsi vien tik tai savo biudžetu. Jiems reikia išornės pagalbos. Tik tai gavę pagalbą jie gali sukurti infrastruktūrą mm, ligoninėms, mokyti daktarus, slaugės ir taip toliau. Tai yra viena. Antra, turėtų ir gyventojai prisidėti prie tos sistemos finansavimo, kad galėtų tą sistemą naudotis. Patiems neturtingiausiams šių šalių gyventojams jei galiu pasitikėti tuo, ką skaičiau ir mačiau, daugumoje šalių neturtingiausiams gyventojams, jūs tai vienate, tai pagrindiniai bendruomeniai, e, jiems yra sukurtos arba kūriamos tokios spontaniškos struktūros, dažniausiai tai yra bažnyčių arba nevyriausybinio organizacijų iniciatyva, tai yra solidarumo tam tikros struktūros ir judėjimai, kurie jau veikia. Galėčiau išvardinti tūkstančius tokių e, judėjimų, tokių sprendimų. Bet taip pat yra ir labai e, išplėtota privati rinka, kur yra prieinama E, patiems turtingiausiams gyventojams. Todėl aš šiek tiek pasimečiau, beklausydama jūsų pristatymo, nes jūs kalbate apie potencialą, potencialų privataus sektoriaus vaidmenį socialinėje apsaugoje. Ką tai reiškia? Apie kokią socialinės apsaugos dalį jūs kalbate? Ar reikėtų skatinti NVO darbą? Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, Belgijoje veikiantis fondai bando bendradarbiauti su Afrikoje veikiančiais fondais, jiems parem, juos paremti tam, kad e, visos pajamos nenueitų į privačią kišenę. Taigi norėčiau paklausti, apie ką, apie ką jūs konkrečiai kalbate. Uh, Nes iš tikrųjų labai yra didelių netitikimų tarp, ko, tarp to, ką mūsų komitetas patvirtino ir tarp to, ką jūs e, pristatote. Aš žinoma nesakau, kad jūsų pristatymas yra bevertis, bet tiesiog norėčiau paklausti jūsų nuomonę, ką jūs turėjote galvoje, kalbėdama apie privatų sektorių e, šiuose šalise. Pirmininkė, aš ir pati norėčiau pasisakyti, labai atidžiai klausiau mūsų viešniaus pristatymo. Uh, Ir mane sukretė tai, kad šis, šis, studija yra, šis tyrimas yra labai abstraktus. Jūs pateikite pavyzdžių apie šalis, kuriuose neveikia socialinė sistema, ar tik tai labai siauras gyventojų ratas gali ją naudotis, jūs Turi, būtų įdomu sužinoti konkrečius skaičiavimus, statistiką ar konkrečius pavyzdžius. Ir jūs taip pat kalbate apie privatų sektorių, kuris yra gan didelis. Norėčiau paklausti, pavyzdžiui, apie Zimbabvę. Jeigu jie nemoka mokesčių, ar vis tiek turi prieigą prie socialinės apsaugos sistemos tiems darbuotojams, kurie kartais dirba praktiškai kaip vargai. Taip norėčiau paklausti, ar jūs Kaip manote, ar yra koks nors būdas paskaičiuoti, ar paskaičiuoti tą finansavimą šiuose šalyse, ar galima būtų pažiūrėtose šalyse, kuriuose. Ar galima būtų galbūt iš muitų nukreipti lėšas į socialinę sistemą? Pone Mičelai, žodis Jums. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Tikrai. Vienas iš klausimų, kuriuos norėjau iškelti, yra šis. Manau, galėtumėm tai galėtų būti labai svarbus dalykas, kalbant ir apie kitus e, klausimus. Pavyzdžiui, besivysančiame pasaulyje e, žmonės e, nėra tokie. Yra tokie patys ambicingi kaip ir mes. Vaikai sugeba tą patį, ką ir mūsų vaikai. Žmonės turi didelės šeimas, nes mano, kad ateityje tai suteiks saugumo. Ir kitaip to saugumo užtikrinti negalima. Už tai e, gimdoma labai daug vaikų, šeimos yra didelės Ir tai kelia labai didelės problemas, ne tik tai motinoms, šeimoms, medicininiai sistemai ir visom kitoms rytim. O kai pasižiūrime į mūsų modelį, visi turime, visi norime socialinės apsaugos, kai išeisime į pensiją, kai susirksime ar motinystės išmokas norėtumėm gauti atitinkamą atveju. Taigi klausimas yra toks, ar turime teisinį pagrindą? Suprantu, DCI. DCI galėtų būti tas teisinis pagrindas, ar mes galėtumėm vystimosi fondus naudoti skatinti šitas sistemas. Antras klausimas, ką mes, Europos parlamento nariai, galėtumėm padaryti, kad paskatintumėm socialinių sistemų tobulėjimą. Kur yra tie trūkumai, kur, ką reikėtų padaryti, kad šitas klausimas pajudėtų. Ir trečias klausimas, ar komisija galėtų būti kaip katalizatorius, ar galėtumėt pasirinkti pilotinę šalį ar netgi regioną, kaip komisija galėtų veikti kaip padėjėja, pagalbininkė ir kokiu modeliu, ar, ar bendryjų, bendruomenių modeliu, ar privataus sektoriaus modeliu galima būtų tai padaryti. Mes tikrai turėtumėm galvoti, kaip suteikti socialinę apsaugą tiems žmonėms, kad jiems netrodytų, kad vienintelis kelias į socialinę apsaugą yra turėti labai daug vaikų. Jiems taip atrodo, nes jie neturi jokių kitų alternatyvų. Taigi gal jūs turite kokiu nors idėjų, ką galima daryti, ką galima daryti toliau. Atsiprašau, kad mm, negirdėjau pristatymo pradžios, nes per vėlai atskridau. Ponas Martinės, ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, kaip ir ponia Kaiser, pasakysiu, kad esu pritrenktas ir jūsų komentarams pritariu, germa pirmininkė. Aš irgi panašiai sureagavau šitą pristatymą. Manau, kad pirmiausiai reikia suprasti, kad jeigu kalbame apie socialinę apsaugą, pirmiausiai kalbame apie saugumą, apie piliečių saugumą nuo gimimo iki mirties kiekvieno piliečio. Ir žiūrint bendrają prasme, negali būti jokių skirtumų tarp išsivyšiusių šalių ir besivystančių šalių arba tarp turtingų šalių ir neturtingų šalių. Man atrodo, kad Mūsų visuomenėje bet kurios šalies pilietis turi teisę, kaip vieną iš pagrindinių teisių, kad būtų užtikrinta jo socialin, socialinis saugumas nuo gimimo iki mirties. Socialinis saugumas galėtų būti pirmiausia sveikatos apsauga, pensijos arba išmokos, tai ir nedarbo išmoka, ir senatvės pensija. Nežinau, ar reikėtų įtraukti švietimą į socialinį saugumą. Ar švietimui būtų taikomas socialinio saugumo samprata? Uh, Jūs kalbėjote, pristatydama pranešimą, nors ir ne konkrečiai, tarp kitų visų pasvarstymų, bet visgi minėjote, kad Europos visuomenė ar Europos sąjunga būtent ir pabrėžia tai, kad Socialinė apsauga yra vienas iš vyriausybės įsipareigojimų, viešųjų įsipareigojimų, nesvarbu, ar pilietis yra jaunas ar senas, turtingas ar, ar, ar, ar, ar neturtingas, nesvarbu, kur gyvena, bet tai yra universalus įsipareigojimas, bendro pobūdžio įsipareigojimas ir viešas įsipareigojimas. Ir būtent apie tai reikia kalbėti ir to siekti ne tik tai Europoje, bet ir e, tai laikyti teisėtų lūkesčių tų žmonių, kurie gyvena besivystančiose šalyse. Man atrodo akivaizdu, kad kalbame apie tokią sritį, kurioje yra skirtingų požiūrių - politinių, ideologinių. Ir yra tokių šalių, kurios nemano, kad tai yra valstybės įsipareigojimas. Ir yra tokių, kurie mano, kad tas valstybės įsipareigojimas yra absoliučiai fundamentalus, absoliučiai būtinas. Tai yra ES vienas iš pamatų. Net jeigu kalbame apie dabartinę situaciją, apie krizę, kurios metu iš tikrųjų buvo pakirstas vienas, pakirsti kai kurie iš tų principų, kurie mums naiviai atrodė amžini ir nepakeičiami. Taigi, besivystančiose šalyse atitinkamai pagal skirtingos ideologinius požiūrius buvo ideal, taip pat idealizuojama socialinė apsauga. Man Pavyzdžiui, kalbant apie Kubą. Kubos, nors man nepatinka lyginti su Kuba, bet e, Kuboje vienas esminių kertinių akmenų yra socialinė apsauga kiekvienam piliečiui, būtent sveikatos apsauga, švietimas ir senatės pensijos kitokios išmokos. Taip pat e, tai, ką Ispanijoje vadiname priklausomumu. slauga, kai asmuo visiškai negalintis pati savimi, pats savimi pasirūpinti, jam reikia mokėti, jam reikia tam tikrų išmokų, slaugos išmokų. Ir tos išmokos mokomos iš viešųjų, iš viešo biudžeto, iš valstybės biudžeto. Uh, Dar vienas dalykas, kurio pasigėdau jūsų pristatymę. Savaime suprantama, Europos bendradarbiavimas pirmiausiai turėtų būti nukreiptas tą linkmę, kad viso pasaulio gyventojai galėtų um, tikėti socialinės apsaugos. Tačiau kai kuriuose šalise šita sistema veikia puikiai, kai kuriuose šalise puikiai veikia uh, ta trišal, tas trišalis bendradarbiavimas, pavyzdžiui, Afrikoje ir dėja Kuboje, ES ir Afrikos šalise šita trišalė pagalba veikia. Pavyzdžiui, Karibų šalise Kuba e, teikia personalą, žinias, o Venezuela teikia išteklius, o kitos šalis, su kuriuo bendradarbiavimą bendradarbiaujama, teikia poreikius, bet taip pat teikia ir, tarkim, žemės, kur galima būtų statyti ligoninės ir kitokią pagalbą, logistinę pagalbą, e, paslaugas ir taip toliau. Taigi, norėčiau padėkoti Jums už šį pranešimą, jis man labai įdomus pasirodė, bet reikia pasakyti, kad, e, kaip ir ponė pirmininkė sakė, Nežinau, ar šitas pranešimas yra toks neutralus ar toks abstraktus, kad tiesiog galima pasimesti be klausant. E, galima prarasti, tampa neapčiuopiamas jūsų tikslas to, ką jūs sakote. Įvairiausios savokos ir taip toliau, bet klausai, klausai ir atrodo, kad tikriausiai pritarčiau, bet kai palyginame E, šitą informaciją su tuo, e, kokia situacija yra mūsų šalise partnerėse, iš tikrųjų labai nustembame. Ir kaip Veronik sakė, atrodo mums, kad e, kai kuriuose srityse imtis verslo ar siekti pelno yra tiesiog nemoralu. Būtent tokia srityje socialinės apsaugos srityje, į kurią teisę turi viso pasaulio piliečiai. Bet bet kuriuo atveju ačiū viešniui už pranešimą ir už skirtą laiką. Sí, muy brevemente. <clears throat> Eh, yo quería. No puedo, no puedo estar mal. Pritariu Veronik Migelacheliui ir jums pirmininkė. Europos Sąjunga skiriasi nuo viso kito pasaulio būtent savo socialinių modelių, netgi krizės metu. Jūsų pranešimas kalba apie bendra, vystomo bendradarbiavimo esmę ir vystomo bendradarbiavimo ateitį. Ir dabar yra krizė ir iš tikrųjų mes tikriausiai net nekalbėjome dar šitame komitete, iš tikrųjų e, vystomasis bendradarbiavimas yra labai stipriai puolamas. Jūs kalbate apie bendradarbiavimą, e, partnerius ir taip toliau. Kita vertus, mes kalbame apie integralų požiūrį, globalų požiūrį, e, saugumą ir taip toliau. Krizės metu mes taip pat stebime tokį judėjimą, kuris tikriausiai ateinančiais 4-5 metais pakeis vystomai bendradarbiavimą. O mes nestabdome šito proceso ir manau, kad toks pranešimas mums yra labai naudingas, galvojant apie ateitį. Ir kad mes kartu su kitais veikėjais, su NVO, kurie palaiko vystomai bendradarbiavimą, iš tikrųjų suteiktumėm vėl jam tą, tą, tą, tą, tą svarbą. Ta Nors iš tikrųjų tūkstantmečio e, tikslai, kai mes pasieksime 2015 metus, jie bus daug prašiau pasiekti, negu tikėjomės prieš prasidant kriziai. Be to kyla labai aiškus judėjimas stengiant nukreipti, stengiantis nukreipti vystomai bendarbiavimą į kitus sektorius. Turiu tokį klausimą. ES skiriasi nuo viso pasaulio, ypatingai socialinių modelių. Taip pat aišku, kad jeigu ES laikysis šito modelio ir kitos šalis galės prisijungti prie to modelio, modelio kuris jums atrodys naudingas. Tačiau jeigu krizės metu uh, E, šitas modelis nukentės, to šalis ieškos kito modelio, e, kuriuo galima būtų grįsti savo socialinį modelį e, sveikatos, švietimo srityje ir taip toliau. Taip pat galima klausti, kokia, kokia yra vystomo bendradarbiavimo apskritai ateitis. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui Nick Tyler. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Pirmiausia, komisijos vardu norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Visų pirma, todėl, kad ta ataskaita atitinka e, komunikatą dėl socialinės apsaugos vystomojo bendradarbiavimo srityje. Jis, tas komunikatas buvo patvirtintas, kad su tarybos išvadomis mm, spalio 15 dieną. Ta studija atitinka svarbus dalykus, kurie paminėti komunikate, įskaitant ir paramą tam tripusiam bendradarbiavimui. Turėdamas galvoje, kas pasakyta ataskaitoje, noriu Jūs informuoti, kad komisija, tai yra DEFCO generalinis direktoratas, dalyvauja tarp žiny, tarp institucinio, institucinės valdybos posėdžiuose, jau įvyko trečiasis posėdis New York'e. Ir mes čia to, to, to posėdžių metu, tokių posėdžių metu sustinkame su tarptautiniais vystomo bendradarbiavimo veikėjais. Taigi tiek informacijos šią temą. Dar pateiksiu porą pastabų, kurios tikiuosi bus naudingos. Labai svarbus dalykas yra tas, kad socialinė apsauga yra viena pagrindinių generalinėme direktorate aptariamų temų ir būtų gerai, jeigu ta tema labiau išriškėtų ataskaitoje. Vyksta diskusijos apie neligybę, Apie tai buvo kalbėta, pavyzdžiui, praėjusį mėnesį Kopenhagoje vykusiame sustikime. Ir tokių diskusijų metu labai daug dėmesio skiriama socialiniai apsaugai, būtent dėl jos vaidmens perskirstant nuosavybę ir lėšas. Ši tema yra gana sudėtinga ir turiu pasakyti, kad didžiojoje Afrikos dalyje socialinės apsaugos klausimas e, įvairiose agentūrose yra sprendžiamas kaip skurdo mažinimo klausimas. Taigi dažnai terminas skurdo mažinimas nėra vartojamas, tiesiog yra kalbama apie socialinės apsaugos projektus. Tie projektai paprastai trunka trejus metus ir yra skiriami konkrečiai gyventojų grupiai. Ir tų projektų tikslas yra padėti tam tikrai grupiai išbristi iš skurdo. Geras šio darbo pavyzdys yra Etijopija, ten įgyvendinamas vadinamasis apsaugos tinklo projektas, jį remia ES valstybės narės, tas projektas yra finans, 100 procentų finansuojamas iš vystamo bendradarbiavimo ir padeda 8 milijonų žmonių. Dabar yra keliamas klausimas, ką daryti po to, kai buvo pasakyta šiandien, tikroji e, socialinės apsaugos paskirtis yra apsauga nuo gyvenimo negandų ir reikia kalbėti apie visą socialinės apsaugos ciklą. Taigi reikia kalbėti apie teisingumą ir apsaugą nuo tam tikrų pažeidžiamų situacijų ir šokų. Yra dabar daug dėmesio skiriama uh, pagrindiniams skurdo rodikliams ir bendram skurdo rodikliui. Ir dėl to, ir tai yra labai kritikuojama, nes dėl to, kaip sakė ir Pasaulio banko atstovas praėjusiais metais, yra užmirštami tie žmonės, kurie yra vos vors virš skurdo ribos. Taigi yra teigiama, kad tam tikras skaičius žmonių išbrido iš skurdo, tačiau jie yra vos virš skurdo ribos. Taigi jie susiduria su kitokiu sunkiais sukretimais. Ir tai yra tie gyvenimo ciklo sukretimai. Pavyzdžiui, jeigu staiga susirgtų koks nors šeimos narys, tie žmonės vėl iš karto atsidurtų skurde. Dar vienas dalykas, apie kurį mes kalbame komunikate dėl socialinės apsaugos, yra tas, kad reikėtų skirti situaciją vidutinės pajamas ir mažas kaimas, pajamas gaunačiose šalise. Nemažai šalių Afrikoje, pavyzdžiui, Ganas, Vazilandas, Angola, dabar jau tampa vidutinės pajamas gaunančiomis šalimis pasaulio banko duomenimis. Tačiau čia kyla problemų, nes donorai, tokie kaip mes, ir toliau didelės lėšas skiriama mažų pajamų šalims, o kitos šalis gauna per, vidutinių pajamų šalis, perėjusios į tą sudėtingesnę um, aplinką, joms uh, donorų parama tampa labai svarbi. Taigi labai svarbu atkreipti dėmesį į vidutinės pajamas gaunančias šalimis, šalis. Pavyzdžiui, turiu pasakyti, kad komisija ir toliau remia Kiniją, kad Kinija reformuotų socialinės apsaugos sistemą. Bet kai kitos šalis pereina į vidutinių pajamų kategoriją, jos nebegauna mūsų paramos bet skurdo lygis juose lieka labai didelis, taigi to reikėtų neužmiršti. Dar du dalykai, kurių reikia neužmiršti. Buvo iškeltas socialinio susitarimo klausimas. Tai yra labai teigiamas dalykas. Afrikoje vis daugiau nacionalinių vyriausybių nori atsisakyti tos situacijos, kai buvo daugybė nevyriausybinių organizacijų valdomų ir donorių finansuojamų socialinės apsaugos modelių ir pradėti kurti nacionalinę socialinės apsaugos sistemas. Ir tokiu atveju mes sakome, kad remiame tas sistemas. Vasario 25 dieną mes pateikėme studiją, kurią atlikome apie socialinės apsaugos sistemą Saharos dikumos pakraščių valstybėse. Ta ataskaita buvo pristatyta Adisabeboje, Etijopijoje. Pasikvietėme šalių, šalis, su kuriamis dirbome, tačiau kai kurie ministrai atvyko savo norų. Taigi tas renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Taigi matome, kad padėtis tame regione skiria, pradeda keistis žmonės, pradeda galvoti apie lygybę, teisingumą ir taip pat pradeda suvokti socialinės apsaugos politinę vertę. Ganos ministras, pavyzdžiui, pasakė, kad socialinės apsaugos klausimas buvo įtrauktas į rinkimų kampaniją ir todėl prezidentas, dabartinis prezidentas laimėjo rinkimus. Ir dabar padėtis yra geresnė ir mes jau galime sauliaisti e, turėti socialinės apsaugos sistemą. Dar vienas informacinis punktas. Tai yra socialinės apsaugos žemutinės ribos. Yra pateiktos rekomendacijos dėl nacionalinių socialinės apsaugos e, žemutinių ribų. Tos rekomendacijos buvo patvirtintos rekomendacijoje praėjusiais metais ir jas labai tvirtai parėmė ES. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Žodis poniai Vestangliai mūsų ekspertai. Penkios minutės jums. Ačiū. Dėl privataus sektoriaus. Europos parlamentas paprašė manęs kalbėti konkrečiai apie privataus sektoriaus vaidmenį. Ir mūsų ataskaitoje kaip tik yra kalbama apie tą galimą vaidmenį. Ir ten išdėstume ir teorinius argumentus, kodėl reikėtų įtraukti privatų į sektorių įvairiais aspektais. Ir aš pasakiau, kad tai net yra nerekomenduotina, ypač galvojant apie lygės galimybės. Ir taip pat ataskaitoje yra išdėstoma, koks yra vyriausybės vaidmuo ir kad svarbu vyriausybei išsaugoti reglamentavimo ir stebėsenos funkcijas. Jūs e, minėjote ir pelno siekiančias, ir nepelno siekiančias organizacijas, bet, e, bet kuriuo atveju vyriausybė turi dalyvauti visose iniciatyvose ir vyriausybė uh, turi vykdyti tų iniciatyvų reguliavimą, vykdyti stebėseną, užtikrinant, kad yra tiekiamos realios paslaugos ir kad jos yra e, tinkamos kokybės. Ataskaitoje taip pat yra pabrėžiama, kas gali būti padaryta didinant vyriausybės pajamas, nes pagrindinis klausimas, iš ko vyriausybė uh, valstybė turėtų finansuoti programas. Taigi klausimas, ką ES gali padaryti, kad užtikrintų, jog vyriausybių pajamos didėja ir kad jos skiriamos būtent socialiniai apsaugai, nes matome pavyzdžių, kai valstybės pajamos didėja, bet jos išleidžiamos kažkur kitur nesocialiniai apsaugai. Taip pat turime mažas pajamas gaunančias valstybės, kur valstybės pajamos yra mažos ir turime galvoti pirmiausia, kaip tas pajamas padidinti. Ir ataskaitoje yra informacijos ir lentelėje būtent tai ir išryškintų. Kodėl nelabai aiški galbūt šitą analizę Aš turėjau tą temą ir klausimą išdėstyti 25 puslapiuose, taigi man tikrai sunku buvo viską objektyviai, bet ir išsamei išdėstyti, pateikti visą informaciją ir argumentus, bet aš sutinku, kad e, tikrai reikia plačiau viską išdėstyti ir dar pagalvoti, kaip padidinti vyriausybių pajamas. Ir su Tarptautiniu valiutos fondu mes kartu bandėme nagrinėti, kaip pajamas padidinti, didinant administracinius gebėjimus, užtikrinant mokesčių sistemos taisyklių laikymasi ir taip toliau. Dėl socialinės apsaugos apibriešties. Taip yra tam tikras ideologinis elementas toje apibrieštyje. Ir kalbant apie tarptautinį lygmenį, matome, kokie buvo uh, pokyčiai. Yra organizacijų, kurios pirmiausia kalba apie rizikos valdymą ir minimaliai akcentuoja bendrą socialinę apsaugą, bet vėliau yra perinama prie platesnio socialinės apsaugos suvokimo ir vyriausybės vaidmens užtikrinant socialinės apsaugos modelius. Taigi visada yra, yra tas e, perėjimas, pasikeitimas ir iš tikrųjų tie pokyčiai gali būti nebūtinai viena linkme. Bet e, matome, kad e, istorinis kontekstas rodo, kad e, visada yra kažkokių veiksnių, kurie paskatina pereimą prie socialinės apsaugos sistemų vystimo. Ir aišku, ir ES ir kitų suinteresuotų šalių vaidmuo būtų padėti užtikrinti tinkamą socialinės apsaugos sistemą, o ne kažkokį minimalų apsaugos tinklą, kas galbūt e, kurį laiką buvo daroma. Kalbant apie donorų finansavimą ir socialinių apsaugos sistemų finansavimą, Donorų finansavimas yra labai svarbus, pradedant kurti socialinės apsaugos programas ar projektus. Sistemos galbūt būtų per stiprus žodis, bet galiausiai tos programos virsta nacionalinė politika ir galiausiai tampa nacionalinės politikos dalimi. Taigi donorų vaidmuo yra labai svarbus, jie turi veikti iš vien su vyriausybė socialinių apsaugos e, programų kūrimo etape. Jos e, donorai pradeda tas programas, bet jie turi turėti ilgalaikę viziją. O ta vizija būdavo galbūt ne visada. Be abejo, visada siekiama sumažinti skurdą ir užtikrinti apsaugą. Tai yra svarbus tikslai, bet jeigu galvotume, kokiais, koks yra pagrindinis socialinius apsaugos sistemų tikslas, tai svarbiausia ir yra e, vidurio laikotarpio arba ilgalaikė perspektyva. Taigi donorai turi turėti ilgalaikę viziją, bendradarbiauti su vyriausybėmis ir įtraukti į tą partnerystę su vyriausybėmis perėjai ar planą, kaip tos pradinės programos turi virsti nacionalinėmis programomis, nacionalinėmis politikos kryptimis. Ir tai susiję su klausimu apie tai, kaip didinti e, vyriausybės pajamas ir kaip mobilizuoti lėšas, kurios būtų skirtos socialiniai apsaugai. Ačiū. Dabar Perėsime prie 11 mūsų, mūsų darbo tvarkės punkto. Ir kalbėsime su ponia An Jensen, pranešėja savaiminčio biudžeto komitetą. Šiemet e, sunkios diskusijos dėl biudžeto yra neaiški padėtis dėl daugiametės finansinės programos, kuri dar nebuvo patvirtinta. Tačiau aš tikiuosi, kad ponia Jensen mums daug ką paaiškins, taigi žodis jai. Um, ačiū, pirmininkė, ačiū, kad leidote dalyvauti šiame posėdėje ir trumpai aptarti biudžetą. Tiesa, kad 2014 m. biudžetas yra tikrai neaiškus, neturime daugiametės finansinės programos, neturime atitinkamų teisės aktų, nieko neturime iš esmės. Taigi turime pagalvoti, kaip mums išsiversti. Praeitą savaitę vyko balsavimas dėl rezoliucijos, dėl daugiametės finansinės programos ir atmetėme tarybos pasiūlymą. Taip pat balsavome dėl gairių 2014 biudžetui ir paprašėme komisijos pateikti pasiūlymą dėl 2014 biudžeto. Ir kad būtų pasiūlytas biudžetas e, paremtas komisijos pasiūlymų dėl daugiametės finansinės programos, nes tai, ką mes dabar turime, parlamentui kyla mm, susirūpinimas, kad mes tikrai negalėsime pritarti tam, kas buvo sutarta taryboje. Kalbant apie ketvirtą biudžeto kategoriją, jums aktualiausia, ką nusprendė ES ministrų taryba, e, nuspręsta padidinti 3 procentais iki 2020 metų, taigi padidėjimas labai nedidelis tokioje srityje, kur ir taip lėšų visada mažai, taigi gali būti, kad pritrūks lankstumo, nes netidėliotinos pagalbos rezervas taip pat įtrauktas į šią kategoriją. Taigi yra daug dalykų, kurie yra daugiametėje finansų programai, kurie darys įtaką 14 metų biudžetui. Komisijos pasiūlymas buvo toks pasiūlymas, kuriam nelabai pritarė šis komitetas. Buvo pasakyta, kad pasiūlymas per kuklus. Kai dabar kalbu su komisija, apie tai, kas sutarta taryboje. Komisija teigia, kad reikalinga daugiau lėšų humanitariniai pagalbai, reikia rasti daugiau lėšų netidėliotinos pagalbos rezervui. Taip pat svarbu sustiprinti kai kurias rytis, kurios itin aktualios šiam komitetui, tačiau taip pat sakoma, kad kai kurios kaiminystės politikos nėra labai tinkamai įgyvendinamos. Ir Tai yra labai svarbus signalas skiriant lėšas išlaidų kategorijoms. Na, man buvo pasakyta, kad kai kurios politikos kryptis nėra sėkmingai įgyvendinamos, bet man įdomu išgirsti, ką Jūs manote ir apie DFP, ir apie kitų metų biudžetą. Rytoj vyks pirmasis trilogas, bet e, bus aptariamos bendros temos, iš esmės bus kalbama apie tai, kaip toliau tęsti diskusijas dėl biudžeto. sakoma, galbūt taryba nepastebėjo, kad jau veikia Lisabono sutartis ir elgėsi taip kaip senais gerais laikais, taip kaip taryba priima lemiamus sprendimus dėl žemės ūkio politikos, taip pat nori priimti vienašališkai sprendimus ir dėl viso kito. Lisabonos sutarties uh, Pat dvasios esmė tame ir yra, kad vis, visos biudžeto išlaidų kategorijos turi būti aptartos visų institucijų ir visos institucijos turi vienodą teisę pasisakyti. Nežinau, ar pavyks tai padaryti šiuo atveju, bet turiu pasakyti, kad nuo tada, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, dviem iš trijų atvejų atsidūrėme tokioje padėtyje kai biudžetas galėjo būti nepatvirtintas. Taigi, iš tikrųjų, taryba elgėsi labai neprotingai ir nenori iš naujo pradėti dėrybų iki vėlesnio etapo ir atsisako kalbėtis apie esmę. Bet tikiuosi, kad šios diskusijos vis dėlto įvyks ir dalyvaujant konkretiems komitetams uh, Mm, galbūt parlamentas iš tikrųjų bus įtrauktas į tas išsames diskusijas. Ačiū dabar, mielai išklausysiu komiteto narių nuomonės. Ačiū, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui dėl 2014 biudžeto. Ačiū, ponė Jensen. E, šitas diskusijos tik prasideda, taigi keli pastebėjimai. Pirmiausiai, kalbant apie vystamoją plėtrą ir pačius klausimus, iš tikrųjų poreikis yra labai didelis. Ir čia turiu galvoje ne tik tai įvairiausios humanitarnės krizės, kurios įvyko per pastarosius metus. Antra, ES ir valstybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus. Tai būtent skirti vystamai plėtrai 0,7 savo BVP. Taip pat labai svarbu nepamiršti dalyko, kurį dažnai pamirštame, nors ratifikavome, nors Eurobarometre už šį 12 metų spalio jinai buvo patvirtinta. Tai būtent valstybių narių piliečiai labai tvirtai pasisako už įnašą į vystomąją plėtrą ir didelė dauguma netgi pasisakytų už tai, kad mes daugiau skirtume vystomąją plėtrai. Kitas dalykas, kurį labai svarbu turėti omenyje, yra tas, kad humanitarinė pagalba vystomoji plėtra yra mūsų moralinė pareiga, moralinė pareiga ieškoti e, priemonių, kaip kovoti su skurdu, badu, emigracija ir taip toliau. Mes turime vienai par kitaip paremti vystomąją plėtrą, pasisakyti už ją, kad jie galėtų pasinaudoti visi žmonės, kuriems, kuriems jos reikia planetoje. E, taigi vystomai plėtra, vystomoji pagalba ir humanitarinė pagalba, kurią skiria ES, yra efektyvi. Taip, mes galime skirti ir daugiau, galime dirbti daugiau, bet tai, ką darome iki šiol, yra efektyvu. Ir apie tai nekartą kalbėjome šiame komitete ir pabrėžėme, kad nuo 2014 metų biudžete turi būti pakankamai finansavimo vystamai bendradarbiavimui ir humanitarniai pagalbai. Ačiū žodis ponui Mičelui. Thank you, Chairman, um, Chairperson, and, and uh, thank the... Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Mes visi pritarėme šiame komitete, nesvarbu, kuriai frakcijai priklausome. E, esame kalbėję ir su jumis, ir su parlamento pirmininku, su kitų institucijų vadovais ir negaliu, ir tikrai labai pritariu pranešėjai apie tai, kaip yra sudarytas šis biudžetas. Atrodo, kad taryba nesupranta, kad Lisabono sutartis įsigaliojo. Ir mano frakcijoje, ir tikriausiai kitose frakcijose e, mes manome, kad reikia pabrėžti, jog mes tikrai nesitaiksime su tokiu elgesiu. mes tikriausiai neturėsime tokios įtakos biudžetui, kokią tikėjomės, bet iš tikrųjų mes dėl to kovojame ne iš kažkokios um, savanaudiškumo, bet todėl, kad yra 23 milijardai vaikų, milijonai vaikų badaujančių. 103 tūkstančiai badaujančių vaikų. 23 tūkstančių vaikų miršta kasdien ir mes iš tikrųjų komitete kovojame už tai, kad biudžetas ir skirtos lėšos nuėjame biudžete nebūtų sumažintos. Ir galbūt reikėtų užtikrinti, kad iš tikrųjų e, taryba nepamirštų Lisabonos sutarties ir suprastų, kad mes lengvai ne, ne, nepasiduosime dėl e, biudžeto ir kovosime dėl to, kad humanitarniais pagalbos klausimai būtų pakankamai e, įtraukti. Mes ne iš e, savanaudiškų kažkokių paskatų to siekiame, bet to, kad tai yra humanitarnis klausimas. Pone Martinės, tai žodis jums. Ačiū pirmininkė. Trys pastebėjimai, visiškai pritariu tam, ką pasakė Ricardo ir ponas Demičel. Pirmiausia, šiame parlamente mes kartais nepažįstame kolegų, tik tai pažįstame tuos, kurie dirba tame pačiame komitete. Aš su ponė Jensen dirbau įvairiausiose komitetuose ir žinau, kad ponė Jensen yra ne tik tai labai puikiai dirbantis asmuo, bet ir iš tikrųjų žmogus, kuris yra labai motivuotas dirbti būtent šitais klausimais, kurie yra svarstami šiame komitete. Norėjau tai pabrėžti, nes tikrai man daug ramiau, kad būtent ponė Jensen tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis rūpinasi šiuo labai jautriu klausimu. Antra, E, mane kankina pesimistinė nuojauta dėl to, kas vyksta ir dėl to, kas toliau vyks. Manau, taryba pateikė pasiūlymą, kuri yra tiesiog kuris yra netoleruojamas ir net e, prieštaraujantis Lisabonos sutarčiai. Ir šitas pasiūlymas mus gražina į ankstesnę situaciją. Ne, tiesiog nėra, nėra kaip apginti tarybos pasiūlymą. Noriu prisipažinti, kadangi mūsų čia nedaug, galiu prisipažinti. Taigi, noriu prisipažinti, kad netikiu, kad parlamentas išlaikys tą poziciją, kurios laikėsi iki šiol. Man atrodo, kad kas bus toliau, tai bus taip. Taryba e, padalins vieną kitą saldainį tik tai tam, kad parlamento dauguma, maža dauguma, silpna dauguma galėtų pasakyti, mes laimėjome savo, pasiekėme savo tikslų. Tokia taktika yra labai pavojinga. Nors tą matome mūsų šalise. Ir pateikiamas tiesiog netoleruotinas pasiūlymas, tada kažkur vos vos nusileidžiama ir tada sakom, na va, mes gavom savo. Man labai neramu, kad vienas iš mūsų reikalavimų, e, kuriam nusileis taryba, tai būtent yra lankstumas. O lankstumas šiuo atveju, kai mums iš tikrųjų svarbiausiai yra vystomoji plėtra, vystomoji pagalba, ir humanitarinė e, pagalba, mes pralaimėsime, nes būtent nusileis e, taryba dėl lankstumo. O ten, kur kalbame apie humanitarinę pagalbą, vystomą pagalbą, ten bus apkarpintos, apkarpytos lėšos ir bus pabrėžta, kad e, suteikiama pakankamai lankstumo, tose sritise, kur, kurios kai, parla, kai kuriems parlamentarams atrodo svarbesnės, nes jos yra artimesnės jų piliečiams, o kartais net ir tie piliečiai nėra ES piliečiai, tai tie rinkėjai. Taigi, tikiuosi, kad klystu ir asmeniškai jaučiu įsipareigojęs siekti aukštesnių tikslų esu įsipareigojęs nepasitenkinti tais keliais saldainiais, bet visgi dar norėjau šito paklausti ponios Jansent. Jei parlamentas nepatvirtins biudžeto, manau, kad 14 metais gyvensime e, pratęsę 13 metų biudžeto taikymą. Manau, kad pratesti 13 metų biudžeto galiojimą bent jau vystomai plėtrai ir humanitarniai pagalbai būtų geriau negu taikyti 14 metų biudžetą, jeigu jisai bus patvirtintas toks, kaip dabar mums jį siūlo taryba ateinantiems septyneriems metams. Taigi norėjau paklausti ponios Jensen, nes šiuo atveju aš turėčiau dar vieną argumentą sakyti, ne, aš nebalsuosiu už tarybos pasiūlymą, net jeigu man pasiūlys saldainį. Nes jeigu parlamentas nepatvirtins šito mm, projekto, 14 metais biudžetas bus aukštesnis, didesnis negu balsavus už naująjį biudžetą. Taigi tai yra dar vienas argumentas parlamentui nebalsuoti už tą, ką mums siūlo taryba, jeigu nebus padaryta pakeitimų per ateinančias dėrybas, nors aš abejoju, kad bus e, susidėrėta naujai. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Jansen ir pasakyti, kad mes esame jos pusėje. Ir būkite gera, paaiškinkit, Jeigu parlamentas nepatvirtins daugiametės finansinės programos 14-20 metų, ar tikrai mes turėsime daugiau lėšų vystomai plėtrai ir humanitariniai pagalbai kon konkrečiai 14 metais, bet taip pat ir e, sekančiais metais. Taigi, ar mes turėsime šiuo atveju daugiau lėšų negu patvirtinę e, tarybos pasiūlymą? Ačiū pirmininkė. Ines, Dėkoju ponui Martinės. Dabar sutiksiu žodį komisijos atstoviai penkiom minutėm. Ačiū, kalbėsiu trumpiau negu penkias minutės. Komisijai trišalėme dialogė atstovauja biudžeto generalinis direktoratas. Jis pristato komisijos poziciją dėl visų biudžeto eilučių, ne tik skirtų humanitariniai pagalbai ir vystimuisi. Mes puikiai suprantame, kokių sunkumų kyla dėl 2014 metų biudžeto. Kaip jūs ir sakėte, neturime to apsaugos tinklo, finansinio apsaugos tinklo. Kaip sakė ponas Baroso, komisija darys viską, ką gali, kad atliktų konstruktyvų vaidmenį siekiant patvirtinti 2014 metų biudžetą. Kad būtų galima priimti atitinkamus teisės aktus, kad būtų galima tęsti teisėkuros veiklą nuo 2014 metų sausio 1. Aš asmeniškai pritariu susirūpinimui dėl to, kad jeigu nebus patvirtintas 2014 metų biudžetas, teks vadovautis 2013 metų biudžetu. Ir tai jau prilygtų dviešmeniam kardui. Taigi aš labai pritariu mm, ponios Jensen pastaboms. Ačiū, dabar suteikiu žodį poniai Jensen. Kad ji atsakytų į pono Martinėso klausimą. Ačiū. Labai ačiū, kad paminėjote ir šio klausimo etinę dimensiją. Manau, kad labai svarbu visiems priminti, ką mes čia darome. Kas nutiks, jeigu nepasakysime taip, jeigu neduosime pritarimo? Tikrai, tada teks dirbti su 2013 metų biudžeto viršutinė riba ir Teoriškai galima būtų tęsti darbą su teisėkuros dosie, primti teisės aktus, kurie neviršytų numatytų viršutinių finansavimo ribų. Taigi, jeigu nebus sutarta dėl daugiametės finansinės programos, Jeigu tam nepritars e, komisija, taryba ar visos trys institucijos, tai liks galioti 2013 metų biudžetas. Jeigu jūs pasakysite ne, tai galint sustoti teisėkuros darbas. Ir taryba mums nuolat sako, kad jeigu pasakysite, ne, tas darbas negali sustoti, bet aš manau, kad tai rodo tarybos susirūpinimą, kad mes iš tikrųjų pasakysime ne. Taigi mes visi bandome siekti sprendimo, bet ne bet kokio sprendimo. Yra sakoma, kad 2013 metų viršutinės ribos numato didesnį finansavimą, maždaug 10 procentų, tačiau paskirstimas yra kitoks. Daugiau lėšų yra skiriama žemės ūkiui, mažiau Europos ryšių infrastruktūros priemonė, moksliniams tyrimams ir panašiai. Jūsų sričiai galbūt didelio skirtumo nebus. Nes bet kuriuo atveju, kad ir kokiam pasiūlymui būtų pritarta, jūsų sritis nebus smarkiai padidinta. Bet aš vis tiek manau, kad būtų gerai susitarti dėl sprendimo. To sutarimo ieškoma dėrybose dėl daugiametės finansinės programos. Žinote, kad du pranešėjai, ponas Bioger ir ponas Kalfin, nuolat susitinka su specialiųjų komitetų pranešėjais, siekdami koordinuoti veiksmus ir išskirti tas penkias ar septynias sritis, kuriuose turime laikytis iš vien labai tvirtai. Ir galbūt jūsų sritis galėtų būti tas sritis, kurioje galimas lankstumas. Matome, kad netidėliotinos pagalbos rezervas skirtingais metais smarkiai skiriasi. Ir Būtent čia reikia lankstumo, nes būtent šioje srityje kitais metais buvo pasinaudota lankstumu, lankstumo priemonėmis. Jūs juk nežinote, kada už, užgrius sausros, kada didesnių lėšų iš ES pareikalaus įvairūs karai, taigi neįmanoma prognozuoti lėšų poreikio metams bėgant ir čia reikalingas lankstumas. Bet Dėl metinio biudžeto situacija yra sudėtingesnė. Žinoma, jūs galite pateikti pasiūlymą, pradėti naujas programas, remdamėsi naujais teisės aktais. Ir mes rekomenduojame visiems komitetams, įskaitant ir jūsų komitetui, tęsti dėrybas dėl teisėkuros pasiūlymų, nes jie turėtų būti patvirtinti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 dieną ir galime siekti to patvirtinimo neatsižvelgdami į tai, pagal kurią sistemą dirbsime. Būtent čia jūs turite galių ir parlamentas turi galių. Parlamentas turi galių diskutuojant apie teisės aktus ir mes turime labai gerai derinti savo veiksmus, kad sukurtume gerą, tvirtą teisinį pagrindą. Ačiū. Dėkoju. Ačiū visiems dalyvavusiems. Dabar skelbiu posėdžio pertrauką. Rytoj darbą tęsime 9 val. kai vyks bendri klausimai, kuriuos rengia šis komitetas ir Krim komitetas. Tai bus bendri klausimai apie korupciją, organizuotą nusikalstamumą ir pinigų plovimą. Labai siūlau Jums apsilaikyti tose, apsilankyti šiuose klausimuose. Turėsime daug puikių pranešėjų. Posėdis vyks šioje salėje 9 val. ryto.